So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Anhörung der Desig. Labas rytas, kolegos. Sveikinu visus susirinkusius į paskirtosios komisijos narės, narės atsakingos už, klimato, už veiksmus klimato srityje klausimus. Pone Hedevert, malonu Jūs čia pasveikinti. Pristatysiu dabar mūsų, mūsų visus dalyvius, noriu pasveikinti kolegas iš transporto komiteto, iš pramonės komiteto. Iš tiesų šiame posėdėje atstovaujami trys komitetai. Ir per, šiuos, per šį klausimą parlamentas bandys išsiaiškinti, ar kandidatė yra kompetitinga dirbti šiame poste, ar Jie yra savarankiška ir ar gebės e, imtis jai patikėtų užduočių. Taip pat parlamentas domėsis, ar e, klausimuose dalyvaujanti kandidatė gali, geba tinkamai komunikuoti ir ypač komunikuoti Europos politikos klausimais. Čia cituoju taisyklės, kurias parlamentas mm, pasitvirtino. Tai yra paskirtųjų komisijos narių klausimų taisyklės. Ir e, tikriausiai jau visi žinote, kaip vyksta klausimai. Mūsų darbo tvarkė yra gana užimta. Pradžioje ponė Hedegar turės 10 minučių prisistatymui ir paskui bus klausimų atsakymų sesija. Minutė klausimui, 2 minutės atsakymui, paskui 45 sekundės papildomam klausimui ir 1 minutė atsakymui. Jei nebūsite salėje, kuomet ateis jūsų eilė, neteksite galimybės jį užduoti. E, taip pat noriu priminti, kad papildomas klausimas turi būti susijęs su, kla, su tema iškelta pirmajame klausime. Negalime papildomame klausime paliesti visiškai naujų temų ir aš turiu teisę neleisti atsakinėti į papildomą klausimą, jeigu jis bus ne, nesusijęs. Pone Hedegas, aš tikiuosi, jūs atsigavote po Kopenhagos maratono. Aš buvau ten tuo šaltu oru visą savaitę ir buvimas ten buvo pakankamai susijęs su įvairiausiais įvykiais. Žinau, kad jūs dirbote. Jūs dirbote aplinkosaugos e, ministre, o dabar uh, pretenduojate į postą, kuriame būsite atsakinga už, klimato, už veiksmus klimato srityje. Kaip žinote, klimato, klausim, klimato kitos klausimai ir uh, teisės aktai šioje srityje uh, svarstami parlamente, taigi mes atstovaudėme Europos piliečius šiame parlamente, įmamės tikrai svarbių uždavinių ir mes bandysime išsiaiškinti, ar jūs rengėtės rimtai imti šio darbo ir mums pavyks pasiekti konkrečios pažangos šioje srityje, jums dirbant. Taigi, tikiuosi, kad šio klausimo metu išgirsime iš jūsų pasisakymų apie tai, kas numatoma, kokie veiksmai numatomi Meksikoje, kad suteiksite mums vilties Žinome, kad e, mūsų iki šiol priimtų sprendimų nepakaks. Ir todėl mums bus įdomu sužinoti, kaip jūs užtikrinsite, kad jums patikėti klausimai, jūsų kompetencijos klausimai e, bus prioritetizuojami draugė su kitų komisijos, e, komisijos narių e, svarbiais klausimais. Taigi, ponė Hedegard, jūs turite 10 minučių. Gentlemen. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, gerbėmi Europos parlamento nariai. Kodėl einame į politiką? Manau, tampame politikais, nes tikime, kad galime kažką pakeisti. Nes dė, nežiūrint mūsų skirtingų nuomonių ir požiūrių, mus sieja vienas bendras dalykas. Norėti kitokios ateities rytoj pakeisti šiandienos padėtį. Manau, kad per kitus penkis metus mes galime daug pakeisti Europos Sąjungoje. O jei to nepasieksime, tuomet atsiliksime politiškai, ekonomiškai ir strategiškai 21 amžiaus pasaulyje. Mano pirmas sąmoningas politinis veiksmas, e, aš jį įvykdžiau 1972 metais, kuomet savo klasėje iškėliau e, plakatą Balsuokime už Europos bendryje. Na, mokytoja man liepė jį iš karto nuleisti. O vėliau 1986 metais, būdama jauna parlamento narė, aš e, dalyvavau E, referendume, kuriame agitavome palaikyti vieningos Europos aktą, tam, kad sustiprintumėme Europos bendradarbiavimą. Vėliau per referendumą dėl Masikto sutarties kaip žurnalistė aš rašiau, aš rašiau straipsnius apie augantį skeptišką požiūrį į Europos Sąjungą. Ir todėl e, aš tikrai e, su dideliu džiaugsmu stebėjau istorinės reikšmės plėtrą, kuri vyko po dešimties metų. Pastarosius penkis su pusę metų aš dirbau e, aplinkosaugos, klimato ir energetikos ministrė ir aš suvokiau, kiek daug mes galime nuveikti drauge. Ir aš pasinaudau Europos Sąjungos mm, argumentų tam, kad mes kai ką nuveiktume šalies, mano šalies viduje. Aš turėjau galimybę dirbti su Europos parlamento nariais, varsant ryčių reglamentą, automobilių pramonės klausimus. Uh, Ir 2008 spalio mėnesį aš e, buvau atvykusi į čia, į klimato komitetą, kad išklausyčiau jūsų nuomonės prieš COP konferenciją Poznanėje. Taigi, aš žinau, kad dirbant drauge galima kažką pakeisti. Ir jeigu jūs sutiksite man galimybę būti pirmąją ES komisijos nare atsakinga už veiksmus klimato uh, srityje, aš nebejoju, kad aš uh, bandysiu siekti plataus užmojo tikslų. Taigi, ko mes, kokiu pokyčiu mes norime Europoje po penkių metų? Mes norime, kad aš noriu, kad Europa būtų e, klimatą tausojančią erdvę ir kad mes investuotume į klimatą ir į E, tausiai energiją naudojančias technologijas ir nepralaimėtume ekonomikos srityje. Jeigu prieš penkis metus aš būčiau jums pasakius, 2009-aisiais, nežiūrint istorinės ekonominės krizės, klimato kaita taps tokiu svarbiu tarptautinės darbo tvarkas klausimu, kad 120 valstybių ir vyriausybių vadovų susirinks į Kopenhagos klimato konferenciją, jūs tikriausiai nebūtumėt manim patikėję. Ir jeigu būčiau pasakiusi jums, kad svarbiausi teršėjai bei Junktinių valstybių atstovai sėdės prie to paties stalo ir kalbės apie bendrą atsakomybę ir apie tai, kad reikia siekti, e, jo klimatas nešiltų daugiau nei dviems laipsniais. Nei dviem laipsniais jūs tikriausiai būtumėt pareiškę, kad aš sapnuoju. Deja, Kopenhagos susitikime nebuvo patvirtinti privalomi tikslai ir tikrai dar reikia daug nuveikti. Bet Daug kas pasikeitė per keletą pastarųjų metų ir ES vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį, e, nutiesdama kelią ateities pokyčiams. Taigi, kiti penki metai gali užtikrinti labai svarbių pokyčių, ne tik dėl klimato kaitos, bet taip pat ir dėl to, kad jei mes dvėjosime, vilkinsime, savo veiksmus. Europa praras e, darbo vietas, augimo galimybę ir gerovės kūrimo galimybę. Nes, pavyzdžiui, Kinija e, juda sparčiai labai, juda priekin labai sparčiai. Junktinės valstijos taip pat priima aktualius sprendimus dėl tausaus energijos naudojimo ir technologijų, kaip ir Japonija, Brazilija, Pietų Koreja. Taigi, Europai reikia susitelkti, mes turime dirbti drauge. Uh, Jei to nepadarysime, mes daug prarasime, o jei padarysime, tai įgysime šansą laimėti. Jei tausosime išteklius, mes tuo pačiu metu taus, taupysime pinigus. Kai mano vaikai bus mano amžiaus, ateityje, e, toje ateityje Žemėje gyvens 9 milijardai žmonių ir visi norės, kad jiems būtų užtikrinta gerovė. Taigi mes turime investuoti į tvarę ateitį. Reikia pasirinkti tokius sprendimus, kurie, už, kurie būtų palankus klimatui ir darbo vietų augimui. Noriu patikti vieną pavyzdį. Jei Europos gamintojai rinksis e, technologiškai pažangius sprendimus ir gamins E, energiją taupiai naudojančius automobilius, e, pažangesnius nei kiti, tai tik tai bus naudinga klimatui ir aplinkai ir mes netai priklausysime nuo įvežamo kūro ir taip užtikrinsime savo, apsaugosime savo darbo vietas. Todėl klimato matmuo turi būti matomas visose politikos rytise. Kad to pasiektume, uh, Aš rengiuosi bendradarbiauti su kolegomis atsakingais už transportą, mokslinius tyrimus, žemės ūkį, energiją, pramonę ir be abejo su komisijos nariu atsakingu už aplinkosaugą. Ponas Dimas e, atstovavo šią sritį, o dabar aš draugė su ponu Potočniku dirbsiu šioje srityje. Taigi komisijoje tuo klausimu kalbės du balsai. Ir tikėsime, kad taip mes užtikrinsime pono Baroso politinės darbo tvarkės įgyvendinimą per kitą e, komisijos kadenciją. Lisabono strategijos e, e, Lisabono strategija turi būti panaudota, kad paskatintume anglės neteršiančias ir anglimi, aplinkos neteršiančias ir ekologiškas technologijas. Ištekliai moksliniams tyrimams šioje srityje turi būti padidinti. Tačiau, kalbant apie e, politikos, apie to klimato kaitos klausimo integravimą į visas politikos rytis, aš turiu omeny dar daugiau. Mes turime reformuoti žemės ūkį. Pavyzdžiui, trans, tarša, kurį gamina e, transporto sektorius, vis auga. Jau pasiekta kai kurios pažangos e, e anglės dvideginio klausimų ir automobilių sektorių reglamentuojančiuose teisės aktuose. Tačiau reikia nuveikti dar daugiau. Ir aš dirbsiu draugę su komisijos nariu atsakingu už transportą, siekdama visapusiško klimato klausimus į transporto reglamentuojančio paketo. Taip, kalbant apie prisitaikymo priemonės, mes taip pat turime jas integruoti į visas politikos rytis. E, bus varstoma kita finansinė perspektyva ir joje mes turime nepamiršti klimato aspekto visose klausimuose, ypač visose in, naujose infrastruktūros projektuose. Aš tikiuosi, kad tai paskatins platesnius veiksmus ir paskatins valstybės narės atitinkamai parengti savo prisitaikymo strategijas. Tarptautinių lygmenių rengiuosi daug dirbti, kad tarptautinės anglies e, kad būtų sukurta tarptautinė anglies rinka EBPO e šalise iki 2015 metų. Ir noriu ir sieksiu, kad ES e, apivartinių taršos leidimų sistema būtų susieta su jungtinių valstybių sistema iki 2015 metų. Taip ES apivartinių taršos leidimų sistema taps tarptautinė. Galiausiai iš, Kope, iš Kopenhagos susitikimo galima daug ko pasimokyti ir nebejoju, kad mes turėsime galimybę tai padaryti ateityje. Bet manau, kad Europai ypač svarbu nepamiršti štai ko. Per paskutinės valandas Kopenhagos susitikime Kinija, Indija, Japonija, Rusija ir Junktinės valstijos visos šios šalis kalbėjo vienu balsu, o Europos vardu girdėjosi daug skirtingų balsų. Kartais mes tiek daug laiko skiriame, kad sutartume vieni su kitais, jog kai galiausiai ES dalyvauja tarptautinėse dėrybose, mes nesugebame, mes negalime dėrytis. Ir čia mes privalome pasirodyti geriau ir užtikrinti, kad Europa kalbėtų tvirtesniu balsu. Ir kiti penki metai tikrai atneš pokyčių. Mūsų tikslas yra užtikrinti tinkamą išteklių naudojimą ir įtraukti klimato uh, E, klausimą į visas ES politikos rytis. Laikysiu tai didelę garbę dirbti su jumis kolegomi, kolegos, kad užtikrintume draugę, jog rytojaus Europa būtų tvaresnė nei šiandienos Europa. Ačiū. Uh, Ačiū, ponia Hedegard, už įžangą. Pirmasis, jūs esate ta pirmoji kandidatė, kuri laikėsi tiksliai 10 minučių limito. Labai ačiū už jūsų idėjas, kad ES yra draugiškiausia klimatui e, pasaulyje ir kad turime kalbėti vienu balsu apie klimato politiką. Pradėjome klausimus ir pirmiausia, Richardas Zeberis, EPP vardu, jūsų klausimas, prašom. Labas rytas, ačiū pirmininkė. Ir dėkojame paskirtai komisariai už pasisakymą. Sveikiname, kad jūs buvote parinkta viena, viena iš e, sudėtingiausių kompetencijos ryčių. Jūs turite šioje srityje daug patirties, kaip jau sakėte, klimato kaita yra tas sritis, kuri apima įvairiausias kitas sritis. Norėčiau išgirsti iš jūsų keletą žodžių apie tai, ką planuojate daryti Europoje. Kinai, kaip sakėte, nemiega, jie gamina daugiausia vėjo turbinų. Na, o Kopenhagoje bandėme apie tuos dalykus kalbėtis. Kaip jums atrodo, galima pasiekti pažangos klimato kaitoje? Kokių politikos priemonių numatote per artimiausius penkerius metus? Kas bus kitaip? Ačiū. Man atrodo, jau turime puikių tikslų atsinaujantiems šaltiniams, turime tikslus ekonomikos veiksmingumui, efektyvumui. Taigi, svarbiausia tikslai jau numatyti. O iššūkiai ateinantiems penkeriems metams bus būtent pasiekti tuos tikslus. Yra sričių, kur galima padaryti daugiau. Valstybės narės jau darbuojasi E, ir daug iniciatyvų jau pradėta gyvendinti, tačiau yra sričių, kur galima padaryti daugiau. Pavyzdžiui, kaip minėjau, transporto srityje yra daug pasiūlymų, kuriuos reikės pateikti, pavyzdžiui, sunkvežimių srityje. Taip pat ir kitos sritis transportai yra svarbios. Viena iš tokių sričių būtų laivyba Aš norėčiau, kad būtų priimtas tarptautinis reglamentas e, laivybos srityje. Tikėjausi, kad bus pasiektas sustarimas Kopenhagoje, tačiau Europoje reikia užtikrinti, kaip mes per penkerius metus išspręsime taršą iš laivybos srities. Ir, aišku, geriausia būtų patvirtinti tarptautinį reglamentą. Kitas dalykas būtų tas, kad žemės ūkio politikoje turėtume atkreipti dėmesį į naujas technologijas, kad e, maistas būtų gaminamas e, draugiškesnių aplinkai būdų. Manau, kad turėtume būti protingesni, ne tik statydami naujus pastatus, kur ES ėmėsi iniciatyvų, bet ir renovuojant pastatus, tai kad, būtų, kad tai būtų galima padaryti draugiškiausią aplinkai būdu, kad tai e, būtų teigiamai vertinama ne tik 20 metais, bet ir 50 metais. Jūs kalbėjote apie įgyvendinimo problemas, apie trūkumus šioje srityje. Ir toks kaltinimas daugiausiai buvo keliamas Kopenhagoje. Atrodo, kad šalise nepasiekėme pakankamai pažangos. Ar manote, kad esamos politikos priemonės Europoje yra pakankamas. Ar nereikėtų pasistengti priversti valstybės narės laikyti savo įsipareigojimų, pavyzdžiui, atskiruose sektoriuose. Kaip imsitės veiksmų užtikrinant, kad valstybės narės laikytųsi savo įsipareigojimų? Jūs visiškai teisus, kad vienas dalykas yra numatyti tikslus, parinkti priemonės europinių lygių, tačiau manau, kad tai yra apie 3000 atvejų, kur valstybės narės nesilaiko savo įsipareigojimų. Labai bendrai kalbant, klimato kaitos srityje yra konkrečių priemonių, kaip spręsti gyvendinimo trūkumo klausimus. Pavyzdžiui, jeigu nesilaikote apibrieštos klimato politikos, galite susilaukti nuobaudų pagal Kyoto protokolą, pagal tarptautinius reglamentus. Yra būdų užtikrinti, kad įgyvendintumėte savo įsipareigojimus, nes kitaip susilauksite labai brangių sankcijų. Turėsite atsisakyti savo taršos leidimų, jeigu negyvensite savo e, numatytų tikslų ir teks mokėti tam tikrą kainą. Ačiū. Kitas klaus, kitą klausimą užduos Marita Ulfskog. Labadiena, ponė Hedegord. Tam tikrų mastų Kopenhagos sutikimas žlugo ir jūs buvote viso to dalis, nes jūs buvote viena iš, vienas iš žmonių, kur, kuris turėjo suvaidinti vieną svarbesnių vaidmenų. Girdėjome, kad Junktinės valstijos ir Kina, Kinija e, siekia daugiau, o diskusijos ES nedalyvavo. Ką jūs galite padaryti, kad mes vėl atgautume tą vadovaujantį vaidmenį kovojant su klimato kaita? Čia ne tik kalba apie įgyvendinimo priemonės, bet ir apie naujas iniciatyvas. Kada pasiūlytesite priemonių, kad ES padidintų savo įsipareigojimus mažinant taršą nuo 20 iki 30 procentų? Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad, kaip sakiau anksčiau, aš norėčiau, kad mes pasiektume daugiau, būtume pasiekę daugiau pažangos Kopenhagoje, tačiau neturime pamiršti, kad mes numatėme finansavimą ir besivystantis pasaulis e, sako, kad dabar mes visi esame atsakingi už klimato kaitą. Prieš Kopenhagos susitikimą mes e, matėme, kad Brazilija, Junktinės valstijos, Kinija, tos šalis, kurios nebuvo Kijoto susitarimo dalis, Jie numatė savo pasiūlymus ir tikslus. E, todėl man atrodo, kad mes esminių dalykų pasiekėme Kopenhagoje ir pasiekėme sustarimo dėl dviejų laipsnių tikslo. Tačiau, kaip sakiau, anksčiau turime dar daug ką nuveikti. Sutinku, kad Europa turi imtis vadovaujančio vaidmens, tačiau noriu pabrėžti, kad Europa turi kalbėti bendru vienu balsu. Tai, aišku, lengviau pasakyti negu padaryti, tačiau turime pasimokyti iš to, kas įvyko per 20, paskutinės 24 valandas Kopenhagoje, nes tarptautiniu mastu Europos turi pasirodyti vieningesnė tam, kad mes, mūsų balsas būtų girdimas. Ir vienas sritis, kur Europa galėjo suvaidinti svarbesnį vaidmenį, būtų tai, jeigu mes būtume pasiūlę finansavimo galimybės anksčiau. Labai vėlyvų metų finansų klausimas buvo pateiktas su pasiūlymais ir jeigu besivystančios pasaulio šalis būtų atvykę į Kopenhagą jau žinodamos, kad bus finansavimo galimybės, būtų buvę geriau. Aš norėčiau, kad mes pateiktume pasiūlymus dėl 30 procentų, tačiau žvelgiant atgal, e, žiūrint tai, kas įvyko e, Kopenhagoje reikėtų atsargiai vertinti tą galimybę pereiti nuo 20 iki 30 procentų, atsižvelgiant į tai, ką na, pasiūlys kiti. Ačiū už atsakymą. Dabar galvojant apie finansavimą, norėčiau paklausti jūsų apie tai. Jūsų kompetencijos rytis gana maža, jūs turėsite dirbti su kitais komisarais ir su jais sustarti. Na, o ES klimato priemonėmis atrodo nėra lėšų iš vis. Iš kur jūs gausite tų lėšų? Kalb... Minėjote žemės ūkio sritį. Ar bandysite gauti e, lėšų iš žemės ūkio biudžeto į klimato biudžetą? Na, aišku, šiais laikais mes nesimaudysime pinig, piniguose ir jūsų apibūdinta situacija yra e, aiškiai suprantama. Tačiau yra didžiulių lėšų. Kai kalbam apie finansinę perspektyvą, labai svarbu, kad būtų geriau koordinuojama, koordinuojami veiksmai tarp to, kas mes sakome, yra mūsų politiniai prioritetai ir tai, kas yra prioritetai biudžete. Galima daug laimėti E, žemės ūkį padarant žalesniu ar ekologiškesniu. Panaudojant naujas technologijas e, žemės ūkėje, mes galime pasiekti naudos ne tik aplinkosaugos rytyje, bet galime tai padaryti ir eksporto prieke, nes tai yra pasaulinis iššūkis, būtent žemės ūkio ekologiškumas. Ačiū toliau, Kris Deivis. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamoji paskirtoji komisijos narė, jūs buvusi aplinkosaugos ministrė, e, šiaip jau e, prisimenu mūsų diskusijas, nors ne visada sutikdavau su jumis, bet dabar prisiminiau, tai yra, kai jūs pristatė į šį postą, tai iš tikrųjų jums tinkama tinkamas vaidmuo. Tačiau be jokių klausimų, kad standartai, e, kurie, kurie buvo stengtasi nusistatyti per Kopenhagą, nepasitvirtino. Ir dabar e, natūralus klausimas, e, kodėl, kodėl, kodėl mes pageidaujam būtent e, jūsų tokio klimato srities komisijos narės, kuri, kuri šiaip jau buvo nesėkmės dalis. Atsakymas, ačiū už jūsų klausimą. Taip, aš manyčiau, kad jūs turite teisę kritikuoti tai, kas įvyko Kopenhagoje. Tačiau būtų nesažininga kritikuoti tuos asmenys, kurie metų metus paskyrė telkdami pasaulį ir vis dėlto nepasiekė to, ko norėjo, e, ko jūs norėjot, ką, ko aš norėjau. Tačiau, kaip jau sakiau, E, kas dar prieš porą keletą metų būtų įsivaizdavęs, kad viena, vienas iš prioritetų tai yra patraukti į savo pusę kylančios ekonomikos šalis ir, ir, ir, ir jas priversti ją suvokti, kad mūsų atsakomybė yra bendra. Taip, besivystančios šalys irgi įsipareigojo dėl e, išmetalų sumažinimo. E, Tačiau vis dėlto e, įsipareigota taip pat imtis veiksmų. Ir tai buvo vėlgi tikrinama, apie tai buvo prane, pranešama e, kiekvienoje šalyje ir panašiai. Tad tai reikėtų pasakyti ir reikėtų taip pat pripažinti, kad mes nemažai pasiekėm. Tai yra nustatėm laiko terminus tam tikrus. Ir čia mintis buvo tokia, kad jeigu darysi pakankamą spaudimą šalims, tai tada tos šalis tikrai pasiruoš. Ir ta strategija pasiteisino. Na, o dėl tam tikrų priežasčių, kai kurios šalis paskutinę minutę e, šiaip jau nusišalino. Ir man atrodo, tikrai čia nereikėtų kaltinti ES tuo, nereikėtų kaltinti Danijos pirmininkavusios šiam renginiui Nes šiaip ar taip vis dėlto nes vis dėlto šiaip ar taip mes pasiekėm, pasiekėm ir, ir kitų šalių sąskaitą, ne tų, kurios šiaip jau paskutiniu momentu nusigrėžė. Papildomas klausimas. Taip, aš paminėjau jūs kaip buvusią buvusią aplinkosaugos ministrę, ten kai kas taip pat užsiminė apie galimą postą NATO. Tačiau vėlgi mes kalbam apie stiprią, tvirtą komisijos narę, kuri galbūt galėtų paspausti ir e, kolegijoje komisarų. Aš įsivaizduoju, kad dalis jūsų darbo bus tarp šakinis, jūs turėsite derinti veiksmus su kitais komisijos nariais, taip pat ir su taryba. Na, o klausimas būtų toks kur būtų pusiausvyra, kur matot pusiausvyrą tarp pragmatizmo ir kartu atkaklumo? Atsakymas. Aš šiaip jau tos pusiausviros e, galbūt tiksliai ir neįvardysiu, nes pusiausvyra vienams, vieniems viena vienokia, kitiems kitokia. Tačiau, man atrodo, svarbiausia linija veiksmų tai yra kovoti už tai, kuo tiki. Kartais reikia ir pakovoti. Jeigu nepakovosi, tai nesiruoši kovoti, geriau tada nelysk į politiką. Bet šiaip ar taip iš tikrųjų, mm, čia mes kalbam apie bendros tokios paradigmos pokyčius, paradigmos to, kaip mes kuriam e, užimtumą, e, e, skatinam ūkį, už tai mes kovojam ir kartais reikia tikrai kietumo. Na, o aš žinau, kad komisija tai nėra vyriausybė nes labai dažnai komisijoje dirbi kartu su kitais kolegomis. Tačiau, manyčiau, vis daugiau žmonių Europoje suvoks, kad jeigu mes neisim į priekį per ateinančius penkerius metus, jeigu mes neįgyvendinsim sprendimų, tai mes imsim atsilikti, mes imsim pralaimėti. Ir turiu galvoje ne vien aplinką, turiu galvoje taip pat užimtumą, taip pat turiu galvoje ūkį. Tad iš tikrųjų šiaip mes galim ieškoti nemažai sąjungininkų. Ačiū, ponas. Ponia Hasi. Pone paskirtoji komisijos narė, man patiko jūsų žodžiai, kad Europa šiaip jau siekia būti e, pirmaujančia aplinkosaugos e, srity. Bet ar jūs ketinat būti kieta taip pat e, tokiu. To, to, tokio, tokių įmonių atžvilgių, kurios gamina energiją senomis, sen, senais metodais. Uh, juk šiaip jau statoma vis daugiau e, jėgainių naudojančių iškastinį kūrą. Tad ar jūs pasirengusi bent jau parengti poveikio analizę štai būtent šitos tendencijos, kai vėl statomos seno tipo jėgainės? Aš suprantu jūsų klausimą. Tačiau, kai mes kalbam apie anglimi kūrenamas jėgainės, tai turim suvokti štai ką. Aš suprantu, galim sakyti, turim turėti tokių jėgainių gamybos standartus ir įvertinti, ar, ar tai pasiteisina. Dar prieš e, teikdami, kad e, tos jėgainės turėtų būti siejamos su CO2 surinkimu ir saugojimu. Mes neturėtume skubėti. Nes jeigu mes dabar turėsim veiklos standartus, kuriuos taikysim naujoms jėgainėms, tai kaip užtikrinsim, kad e, kai kurios šalis nesieks pratesti senų jėgainių veikimo laiko. Aš įsivaizduoju, taip, aš žinau, kad per ateinančius metus apie 60 naujų tokių jėgainių numatoma statyti, pastatyti. Todėl mes turėtume, e, todėl kai kurios valstybės narės, tarp jų e, naujosios valstybės narės negaus leidimų tokioms jėgainėms. Tad mes iš tikrųjų turim užtikrinti, kad valstybės narės turėtų tada ir toliau eksploatuoti, turės eksploatuoti senas jėgaines. Taip, aš ne, neskubu kažko žadėti e, su CO2 surinkimu ir saugojimo technologija susijusi viena problema, beje, tuo klausimu vyko diskusijos. Tai yra tam, kad CO2 surinktum ir saugojimui, reikia daug energijos. Antai, jeigu surenki CO2 iš trijų jėgainių, tai, tai reikia e, energijos, kuri būtų siejama su keturiomis jėgainėmis iš tikrųjų. Ir todėl mes turėtume šiuo požiūriu elgtis labai atsargiai. Klausimas. Aš suprantu, kad jūs nenorit skubėti, tačiau esu nusivylusi, kad neišgirdus jūsų žodžių, kad jūs bent jau nekalbėjot apie poveikio įvertinimą. Nes standartai, veiklos standartai vėlgi gali įvairuoti priklausomai nuo jėgainių eksploatavimo ilgio, trukmės jeigu jūs dvėjojat šiuo klausimu, štai jūs paminėjot minus 30, mažiau 30 sumažinimą 30, 30 procentų. E, tai ir, ir pereimą prie 30 procentų. Tai kokių priemonių jūs numatot E, vėlgi aš neturiu galvoje tokių įvairiausių miškų projektų besivystančiose šalyse. Atsakymas, aš net metu minties, kad reikia renkti poveikio įvertinimą, tai yra geras daiktas, tačiau mes du kartus turim pagalvoti prieš imdamiesi poveikio analizės nes su tuo susiję tam tikrų ir minusų. Taip, aš sutinku, kad poveikio vertinimu galima nustatyti privalumus ir trūkumus, bet kita vertus e, realybė netokia jau paprasta ir mes neturėtume griebtis e, tokio per, tai yra reguliuoti per daug. Labai ačiū. Toliau Martinas Kalananas. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar, kai 2008-aisiais priėmėm klimato kaitos paketą, tai e, Šiaip jau daugelis mūsų įmonių pateko į nepalankės konkurencijos sąlygas. Mes dabar siekiam mm, pasaulinio susitarimo Kopenhagoje ir, ir pateikiam sąlygą, kad besivystančios šalis irgi turėtų priimti tam tikras priemonės. Tačiau tos kylančios ekonomikos šalis - Kinija, Indija, Brazilija e, irgi turėtų prisimti tam tikrus tikslus. Tačiau Tačiau ką, kaip jūs įsivaizduojat, ką reikėtų daryti, kad vėlgi tos emisijos nebūtų perkeliamos į kitas besivystačias šalis? Taip, atsakymas. E, CO2 e, nutekėjimas yra re, tikrai e, realybė. Tačiau nemanau, kad mes būtume tokie neatsargus ir tikrai dėl to nukentėtų mūsų įmonės. Uh, pradžioj pasakiau, kad e, Kinija šiaip jau labai sparčiai žengia į priekį. Antai šiais metais Kinija bus didžiausia vėjo energijos eksportuotoja Aš paminėjau automobilių gamintojų pavyzdį. Jie, jie ne, tiesiog nekenčia reglamentuotojų. Ir e, jie visada kaip argumentą sako, kad e, pažiūrėkite į konkurentus. O dabar matom, kaip padėtis keičiasi JAV, Kinijoje, Indijoje. Todėl, manyčiau, mes turėtume pasirūpinti, kad e, kad gerų intencijų skatinami mes šiaip jau apsaugotume savo įmonės taip, kad jos tiesiog jau nebegalėtų šiaip jau užsimti normalią veik, verslo veiklą. Mes turėtume rasti pusiausvyrą. E, pusiausvyrą, kad e, nenumatytume tokių standartų, savo įmonėms, kad jos e, šiaip jau galų galiai imtų prarasti verslo prasme. Mes turėtume tiesiog jas pastumėti tinkamą e, linkme, ne todėl, kad e, žiūrėtume tai, kas daroma JAV, Kinijoje, tačiau tam, kad mes turim taip pat apsaugoti savo aplinką. Right Aš neturiu nieko prieš, kad pramonė būtų pakreipta tinkama kryptimi ir Kinija taip pat gamina ekologiškas technologijas, tačiau ginti Kinija taip pat uh, stato anglimi kūrenamas jėgai, nes aš norėjau pasakyti, kad neapsimoka daug energijos naudojančias energijos e, šakas iškelti į kitas pasaulio dalis, pavyzdžiui, Kiniją, nes tai nieko neduoda. Galime rinktis žalias technologijas, ekologiškas technologijas, tačiau jei Indija, Kinija ne, neįsipareigo siekti privalomų tikslų, jos ir toliau elgsis taip pat, e, naudos ekologiškas technologijas, tačiau taip pat naudos ir anglies naudojančias pramonės šakas. Sutinku su jumis, būtent todėl aš daug metų dirbau siekdama, kad Kinija bei kito, kitos besivystančios e, valstybės prisijungtų prie e, mūsų tikslų. Vertinant viską iš Europos perspektyvos, būtent dėl tos analizės, kurią ką tik pristatėte, to ir turime siekti. Žinoma, gali teršti ir nieko už tai nemokėti, jeigu esi kylančios ekonomikos valstybėje. Būtent tam ir buvo surinkta Kopenhagos konferencija. O kas dabar pasikeis nuo vasario pirmos dienos? Ar Kinija e, tarptautiniu mastu e, paskelbs tuos tikslus, kuriuo, kurių prisijėmė šalies viduje? Tai bus labai svarbu. Bus labai svarbu, kad Kinija būtų saistoma kažkokio kažkokios tarptautinės sistemos. Tai, tai bus svarbu ypač joga, jėgainių sektoriui. Toliau ponė Kartika Liotar. Um. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti ponę Hedegard. Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl reikia kovoti su klimato kaita, būtų tam, kad mes turėtume įvairesnį energijos derinį. Savo dokumente, e, savo atsakymuose jūs kalbate apie e, įvairias energijos rūšis, tačiau man atrodo, kad energija ilgainiui turi tapti tik tvare. Ir prieš Kopenhagos susitikimą, kuomet klausime komisijos nuomonės, paaiškėjo, kad komisija nuomonės ar pozicijos neturėjo. Uh, norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte šią komisijos poziciją, tai yra pozicijos nebuvimą. Ir ką Jūs manote apie brandolinę energiją bei tvarumą? Manau, kad ES ilgą laiką buvo laikomasi pozicijos, kad energetinį derinį apsprendžia pačios valstybės savarankiškai. Aš esu iš šalies, kurioje 95 metais balsuojant parlamente buvo nuspręsta atsisakyti brandolinės energijos. Mes pasirinkome atsinaujinančias energijos rūšis, taupo energijos naudojimą. Taigi, aš esu, aš atinu su tokia patirtimi. Tačiau brandolinė energija pasaulyje egzistuoja ir ji dar egzistuos daugelį metų. Aš nebejau, kad tai bus. Ir būtent todėl labai svarbu ypač pasirūpinti brandolinės energijos saugumo aspektu. Būtent todėl atliekami įvairūs tyrimai, siekiama pažangos šioje srityje. Ir todėl svarbu, kad e, užtikrintume draugę, kad brandoliniai reaktoriai naudojami būtų kiek įmanoma saugesni. Mano pasaulyje brandolinė energija nepriskiriama atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Um. Ja, buiten deze duurzame energiemix zijn er natuurlijk nog een heleboel andere acties die je kunt nemen. Galima imtis daugybės kitų veiksmų, ne tik tai rinktis tvarius energijos šaltinius, kovojant su klimato kaita. Taigi noriu paklausti, ar renkitės imti tolesnių veiksmų dėl metano šalinimo į aplinką? Tai e, šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Tas klausimas yra aktualus Europoje. Kaip rengėte skatinti žmonės, kad jie rinktųsi vietoje gaminama, gaminamus maisto produktus ir taip mažintų CO2 kiekį, dėl, kuris sukūriamas importuojant pašarus? Na, čia gudriai buvo pertė nuo brandolinės energijos prie gyvulininkystės sektoriaus. Šiek tiek turime laiko, todėl leisiu užduoti šį klausimą. Apie dėl to deramasi tarptautinėse prekybose, bandoma aiškintis, ar, ar galima e, kalbėti apie pavojingas medžiagas. Kalbant apie vietoje gaminamus maisto produktus, manau, būtų puiku, jeigu žmonės tai suvoktų ir kalbant apie klimato kaitą, būtų protinga pirkti produktus, kurie pagaminti vietoje, kurie yra sezoniniai, o vis globalėjančiame pasaulyje turėtumėme tai reglamentuoti, kad žmonės turėtų pasirinkimą, bet, manau, reikėtų įtraukti, reikėtų nepamiršti, kad už viską turi mokėti teršėjas. Ir jeigu mm, įvežami maisto, atvežami maisto produktai iš kažkur labai toli, tai vietoje gaminami produktai turėtų turėti konkurencinį pranašumą lyginant su tais įvežamais. Ana Mosbach. Ačiū. Kitas kalbėtojas Ana Rosbach. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Konin Hilago, pirmiausia, E, labai ačiū už jūsų pasisakymus per COP15 susitikimą. E, šiaip jau Kopenhagos susirinkimo rezultatai mano akimis nebuvo nesėkmė. Tai buvo didelis žingsnis. O dabar norėčiau paklausti dėl Nord Screen. Ar jūs žinot, kad Estijos e, aplinkosaugos organizacijos padavė į teismą E, Vokietija, e, Suomija dėl to, kad Nord Stream e, projektas netitinka aplinkosaugos standartų. Ir dar kitas klausimas, ar žinot, kiek, kad ir, ar ži, yra tyriama, kokių išteklių šiaip jau pasenusios, kiek, kiek išteklių naudoja pasenusios pasenusios jėgainės Europo, Europoje? Atsakymas - labai ačiū už jūsų malonius žodžius. Taip, taip, aš žinau, kad buvo nevyriausybinių organizacijų išreiškusių susirūpinimą dėl būtent Nord Stream e, dujotiekio Todėl labai svarbu, kad būtų atliktas tarptautinis tyrimas, kad būtų įvertintas visas šito projekto planas ir kartu įvertinta, ką būtų galima padaryti aplinkosaugai. Na, o pagal jūrų, tarptautinę jūrų konvenciją, tai e, išduodamas leidimas tokiam dujotekiui jūros dugne tęsti, tiesti, jeigu, e, jeigu e, laikomasi visų aplinkosaugos reikalavimų. Tad e, iš tikrųjų čia su šito klausimu susiję Švedijos, Suomijos, Danijos valdžios institucijos, turi įvertinti ir kartu e, vėlgi tarptautinė organizacija turi įvertinti šitą projektą aplinkosaugos reikalavimų laikymosi požiūrių. Na, o dabar kitas klausimas, kaip čia mes dabar pasidarysim priklausomi nuo tokio rusų dujotiekio, nes aš šiaip jau aš žinau, kad Europa labai priklauso nuo rusų dujų. Bet kita vertus, turėdami tokį dujotiekį, mes, e, kad ir nedaug, bet vis dėlto išsilaisvinsim nuo nepriklausomybės. Iš tikrųjų labai gerai turėti tokį papildomą dujotiekį, dar vieną, o ne būti priklausomiems nuo vieno vienintelio ir vėlgi nepriklausomai nuo to, ar mums patinka ar ne, pagal tarptautinę jūrų konvenciją vis dėlto galima įgyvendinti tokius projektus, tiesti tokius dujotiekius. Tik svarbu, kad jie atitiktų aplinkosaugos reikalavimus. Papildomas klausimas, trumpas. Norėčiau Jums pranešti, Baltijos jūros dugne yra daugybė nesprogusių sprogmenų dar nuo antrojo pasaulinio karo ir cheminių žalingų medžiagų išleidžiama. Ir vėlgi, jeigu dabar tiesiant šitą dujotiekį, e, vis, visą tai bus paliesta, tai neaiškus padariniai. Uh, Paskutinis klausimas dėl būtent energijos švaistimo susijusio su seno, senomis e, jėgainėmis. Jūs tur, jums turbūt neįdomus tas klausimas. Problema ta, kad jūs per daug klausimų pateikėt per, per, per trumpą laiką. Na, o dabar dėl tų senų nespro, sprogmenų. Uh, ir medžiagų, tai tų problemų buvo, kai mes e, įgyvendinom projektą ties Bornholmos sala, yra galimybė vis dėlto aplenkti tas vietas, bet aš įsivaizduoju to projekto apimtį ir be abejo dar reikalą apsunki, apsunkins tyrimai. Tačiau Švedijos valdžios institucijos dirba savo darbą Ir, kaip jau sakiau, ES nepripažin, nepatvirtins viso projekto, nebent e, tai yra tol, kol bus neparodytas jo nežalingumas aplinkai. Ačiū, ponė Rosbach. Aš tikėjausi kiek kitokio klausimo, nes niekas nebejoja, ar klimato kaita yra realybė, ar tai yra kažkokių tamsių jėgų samokslas. Aš, na, įtariau, kad e, šis klausimas gali būti patiktas, bet klimato kaitos neįgėjų čia šiandien nėra, atrodo. Ir pername prie antro klaus, klausimų rando. Karl Heinz Florence pirmasis klausė. Madame. Ačiū. Na, čia gali iškilti problemų, nes klimato kaitos negėjų nėra ir mes negalime su jais pasikalbėti. Savo kolegai iš liberalų frakcijos Kris Deivis noriu kai ką pasakyti, kad apginčiau jį. Jis nebuvo Kopenhagoje pirmąją savaitę, kuomet ten posėdžiavo visi aparačikai, o antrą savaitę, kai ten buvo parlamento atstovo, buvo, buvo, buvo tikrai kitokia ir Kinijos atstovai bandė e, elgtis gana diktatoriškai. Ministrė, aš norėčiau šiek tiek daugiau, kad daugiau pakalbėtumėte apie, apie savo filosofiją. Pastarai dešimtmetį Europoje buvo uh, siūloma gana griežta bausmėmis grindžiama politika. Noriu paklausti jūsų nuomonės, kaip užtikrinti, kad žmonės uh, mus palaikytų, kad laikytų klimat, kovą už klimatą kaip galimybę. Uh, kaip užtikrinti, kad mes turėtume daugiau eksporto galimybių. E, pavyzdžiui, čia galvoju apie prekių saugumą, taip pat apie paslaugas ir prekes mūsų vaikams. Uh, Ačiū. Nežinau, ar galime kalbėti apie draudimų, pol, bausmių politiką. Juk vis tiek išliks reglamentavimas, e, išliks dalykai, kuriuos bus privalu daryti po, politiniam ligmenį. Tačiau reikia bandyti išplėsti klimato politiką, klimato srities politiką. Ir aš bandžiau pasakyti, kad kalbėdama apie tai, kad tai yra ir galimybė kurti darbo vietas. Tikrai bus, geriau, bus gerai, jeigu mūsų vaikai turės švarų, švaresnę aplinką, švaresnį orą. Taip pat manau, kad ateityje, kai pamatysime, kai išteklių tikrai pritrūks arba kai jų bus labai, liks labai mažai, juk bus reikalinga tokia ekonomika, kuri naudoja mažiau energijos, mažiau išteklių. Ir neseniai energetikos agentūra paskelbė ataskaitą ir ten prognozuojamas naftos kainos per ateinančius metus. Vienintelė pastebėjimas yra štai koks. Naftos kainos nepaprastai išauks. Taigi, būtų protinga, kalbant apie ekonomiką, to nepamiršti. Ir Kopenhagoje aš kalbėjau apie, mobili, apie pajėgų mobilizavimą, bet tačiau visa ta darbo tvarkė, klimato veiksmų darbo tvarkė turi būti patrauklesnė, įdomesnė. Ir aš esu, aš esu konservatorė ir manau, kad būtų gerai, jeigu išvengtumėme tokios visuomenės, kurioje būtų pas, sakoma, to negalite daryti, to negalite rinktis, tas negalima. Mes turėsime daugiau pasirinkimo, daugiau galimybių, jeigu greičiau sureaguosime, nes kuo, labiau, kuo ilgiau dvėjosime, kuo ilgiau vilkinsime savo atsaką, gali būti, kad na, teks rinktis tokias priemonės kovai su klimato kaita, kurių nei jūs, nei aš nenorėtumėme rinktis. Ačiū, aš neturiu papildomo klausimo. Na, viskas yra aišku. Atsakymas patenkino klausimų autorių. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti ponę Konį Hilgo Taip, aš įsivaizduoju gerai bendradarbiausim, jeigu jūs patvirtins komisare. Dabar norėčiau paklausti, tai yra, e, turint galvoje tai, kad įgytas pagreitis per Kopenhagos susitikimą, e, vis dėlto nepaisant visų gerų ketinimų, rezultatas buvo nesėkmė. Taip, jūs pati sakėt, kad pageidavot geresnio rezultato, tačiau aš pasigendu savikritikos. Dabar jūs, jeigu dabar vadovausit Europos veiksmams e, tarptautinėje plotmėje, tai tam reikia taip pat įsik, sugebėti pripažinti savo klaidas. Galbūt jūs galėtumėt paminėti tris svarbiausias Danijos kaip pirmininkaujančios šalies e, klaidas. Atsakymas. Taip, čia iš tikrųjų tarp valstybinio e, lygio klausimas. Dabar, jeigu mes ne būtume apibrėžę tikslų Kopenhagos susitikimui, jeigu mes nebūtume stumę to tarptautinio proceso į priekį, nenumatę tam tikrų konkrečių laiko terminų, tai aš manyčiau, aš įsivaizduoju ir žin, žiniasklaida tą manytų, tai būtų buvę kur kas blogiau. Ir vis dėlto, šiaip ar taip, e, Danija ėmėsi iniciatyvos, antai Liepa, e, rugsėjį, spalį ir lapkritį surengė parengiamuosius susitikimus, nes tai, ką mes pasiekėm, vis dėlto yra rezultatai. Ar yra dalykų, kuriuos mes galėjom nuveikti kitaip? Suprantama, yra. Tačiau aš nemanau, kad ir ką būtume darę, kad būtume pasiekę kitokį rezultatą. Galima, aišku, pirštų badyti vieną, kitą, trečią, bet aš vis dėlto sutinku su tais, e, kurie irgi laikosi nuomonės, kad nepriklausomai nuo to, ką mes būtume daugiau nuveikę ar ką būtume daugiau pasiekę, vis dėlto buvo šalių tame susitikime, kurios paskutinę akimirką tiesiog nusigrėžė. Ir iš tikrųjų tai buvo kaip staigmena, tas pozicijos pasikeitimas paskutinę akimirką e, atsirado. Tad e, šiaip ar taip, e, tai buvo šalių, kurios paskutinę, nuomonę, paskutinę minutę pakeitė nuomonę. Ir dar norėčiau pasakyti, Aš šiaip jau pastatysiu šampano butelį ponui Jorgensenui, jeigu, jeigu jūs jeigu jūs nurodysit buvusią pirmininkaujančiąją COP susitikimo šalį, kuri būtų nuveikusi daugiau negu kad nuveikėm mes. Tad, e, Koni, aš šiaip jau e, dirbti nusiteikęs, o ne šampaną gerti. Bet dabar pateiksiu kitokį klausimą. Galbūt jūs galėtumėte nurodyti vieną konkrečią bent jau klaidą. E, nes anksčiau jau užsiminėt, kad e, pati sakėt, kad tikrai buvo negerai, kad ES kalbėjo ne vienu balsu. Tad kaip jūs manėt, manot pakeisti padėtį gal, kaip jūs manot sutelkti kolegas, kuriuom, kuriems domina tarptautiniai klimato kaitos klausimai, kalbėti vienu balsu? Atsakymas. Aš nekalbu apie draudimus. Aš nemanau, kad tai būtų ES problema. Tačiau problema yra tokia kad sėdint vienoje salėje mums su Junktinių Amerikos valstijų prezidentu, Kinijos, Indijos atstovais, tai kad yra tiek įvairių šalių atstovų, tai nėra savaime problema. Problema tik tai, kad mes kalbėjom ne vienu balsu. Bet kita vertus, Lisabono sutartis mums suteikia konkretų įrankį šiaip jau kalbėti vienu balsu. Aš manyčiau, kad mes turėtume rimtai pamastyti apie tai, e, kaip būtų galima veikti iš vien, nes priešingų atveju tikrai ES daug praranda ir prarastų, tiesiog liktų neišgirsta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 bandyti pažaboti arba užčiaupti poną Sarkozį. Aš manau, kad tai matyt nelabai ne būtų įmanoma ir netoks ne mūsų tikslas. Dabar ponas Kilakakis. Paskirtoji komisarė, ar galėtumėte daugiau paaiškinti apie integravimo politiką? Ar ketinate klimato poveikio vertinimą numatyti visiems e, būsimiems teisės aktualiems teisės aktams, peržiūrint biudžetą, ar ketinate siūlyti uh, klimato peržiūrimo procedūrą ir taip pat ar ketinate patikrinti tam tikrų teisės aktų būklę. Ir gal galėtumėte pateikti konkrečių pavyzdžių. Galbūt galėtumėme efektyvaus energijos vartojimo geriausią praktiką įtraukti į viešųjų pirkimo taisyklės ES. Taip pat e, ką pasakytumėte apie ES, ES miškininkystės sektorių, kadangi prarasime labai daug hektarų miško, jeigu nieko nedarysime. Valstybės subsidijos e, anglės gavybai. Ar ketinate ką nors daryti šioje srityje ir įtraukti klimato veiksmų programą į šią politikos srityje? Atsakymas. Na, į visus klausimus, matyt, aš turėsiu atsakyti per tuos penkerius metus ir per dvi minutės man bus labai sunku tą padaryti. Aišku, poveikio vertinimas yra labai svarbu, galbūt ne visur. Nereikia daryti to ten, kur to nereikia. Ir jau pradžioje minėjau. Tai, ką ES sumoka įvairiuose fonduose, atsižvelgti skiriantas lėšas į klimato uh, aspektą. Na ir aišku, reikalinga vertinti būsimus projektus ir bandyti tą klimato matmen, matmenį į, į, integruoti į, į tuos dalykus ir peržiūrėti jau na, ankstesnę praktiką. Taip pat transporto klimato paketas tenka man ir mano kolegai transporto komisarui, taigi mes bandysime tose srityse tą padaryti. Būklės patikrinimas dėl CO2 prasme efektyvių automobilių. Aš jau tuos dalykus minėjau, kai kalbėjau apie transportą. Taip pat jūs minėjote viešuosius pirkimus ir aš manau, kad mes turėtumėme geriau naudotis žaliomis, žal, žalių viešųjų pirkimų e, tendencijomis. Yra daug sektorių ES, kur būtų galima rinką pastumti teisingą linkmę ir mes dėje tomis galimybėmis nepakankamai naudojamės. Miškininkystės strategija. Tai yra labai svarbi sritis. Aptarsiu šią, šį klausimą su kolega ponu Potočniku. Ir tikrai gėda, kad mes nesugebėjome Europos pozicijos prastumti COP15 susitikime miškininkystės sektoriuje. Tai yra tas rytis, kur mes tikrai atsiliekame norėčiau grįžti prie to vienintelio klausimo, į kurį jūs neatsakėte. Labai svarbu, kad atsakėte į kitus klausimus. Dėl kūro subsidijų į tą klausimą jūs neatsakėte, nes pasaulyje 300 milijardų skiriame iškasnio kūro subsidijoms. Ir tai yra visiškai nepriimtina. Jeigu neturėsime konkrečios, realios politikos šioje srityje, Ir to, jos neturime dėl to, kad patys mokame tas subsidijas ir tas rytis patenka jūsų kompetencijos rytį. Nemanau, kad reikia subsidijuoti kūrą. G8 deklaracijoje buvo šią vasarą teigiama irgi, kad tas neturėtų vykti, neturėtumėme subsidijuoti kūro. Aišku, viską lengviau pasakyti, nei apie viską lengviau pakalbėti, negu kad padaryti. Ir jeigu ketiname mažiau priklausyti nuo iškastinio kūro, tuomet visi turime aiškiai pamatyti, kad nėra labai protinga subsidijuoti tokį kūrą, tokio kūro gavybą. Dėkoju. Dabar periname prie pramonės komiteto klausimų raundo. Yra dešimt mažų klausimų vietoj šešių stambių klausimų, taigi dešimt kolegų iš pramonės komiteto pasisakys. Klimato kaitos politika yra labai glaudžiai susijusi su pramonės politika, be jokios abejonės. Nors, aišku, tai nėra tokia jau e, pramonės sritis e, savaime. Pirmiausia, sveika atvykusi į Briuselį. Jūs nuveikėt e, puikų darbą, būdama uh, Danijos aplinkosaugos ministre, Danijos e, klimato ir energetikos ministre. Bet dabar e, COP15 sustikime dėja e, nepasiektas saistomas susitarimas, tačiau vis dėlto pasaulis nestovi vienoje vietoje. JAV ir Kinija ir toliau labai investuoja į naujasias energetikos technologijas. Europoje mes šiaip jau skatinam tvarios e, energijos e, e, formas, kad skatintume įvairius žalius, žalias vadinamasias darbo vietas. Mes turėtume mąstyti naujoviškai Europoje. Tačiau mane neramina tai, kad Europos įmonėse nėra kūriama naujų tokių žalių darbo vietų. Tad ką jūs mastot apie uh, būtent naujų e, e, technologijų, mokslinių tyrimų skatinimą? Atsakymas. Aš e, nenoriu pereiti prie tujinimosi su ben, Bentu Bensenu. Bet atsakysiu taip. Aš šiaip jau telksiu dėmesį moksliniam tyrimui, nes čia iš tikrųjų 27 valstybės narės gali pasiekti didesnę pridėtinę vertę dirbdamos kartu šioje srityje. Mes turime ekonomikos atgaivinimo planą, yra energijos skyrius jame, bet kita vertus keliuose daugiau sričių mes galim e, mes galim tikrai sustiprinti Europos pozicijas, jeigu plėsim bendromis jėgomis mokslinius tyrimus, įvairius parodomuosius, bandomuosius projektus įgyvendinsim. Nes šiaip jau iš tikrųjų e, laikas prabėga, kol moksliniai įvairūs rezultatai e, iš mokslinio institutų įdėgiami į praktiką. Tam reikia tikrai nemenko kapitalo. Tačiau šioje ir kitose srityse ES gali vaidinti stiprų vaidmenį. Na, o dabar mąstant apie tai, ką pietų korejiečiai, singapuriečiai, Indijoje, kiek jie išleidžia lėšų, biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, tai mes irgi tą galėtume daryti. Panašiai. Na, o klausimas būtų toks, kad e, kaip reikėtų dėmesį perkelti nuo didžiųjų įmonių prie mažųjų ir vidutinio dydžio įmonių. Tačiau reikėtų užmėgsti glaudesnius ryšius, įtraukti įmonės su 30-50 darbuotojų, įtraukti tokias įmonės į mokslinius projektus. Uh, Ir čia iš tikrųjų bendrijos lygių mes galėtume suteik, suteikti vieni kitiems daugiau įkvėpimo, nes tikrai bendromis e, pastangomis šiaip jau mes galėtume pasiekti daugiau ir įtraukdami vidutinės ir mažasias įmonės irgi e, tai duotų naudos. Sak. Pilta e, Thompson. Ačiū, aš irgi norėčiau pasveikinti pačią atvykusią į Briuselį ir nesituinsim. Na, o dabar klausimas dėl branduolinės, branduolinių jėgainių, kadangi vadinamosiuose darbo e, planuose dėl 2020 metų tikslų, tai nemažai parlamento narių e, sakė, kad šiaip ar taip žalioji vadinamoji energija ir branduolinė energija galėtų būti suvesta į vieną sritį. E, Bet ta mintis nebuvo įdėkta. O dabar, kai mes išklausėm energetikos komisarus ir aplinkosaugos komisarus, jie pasakė, kad taip, būtent e, šiaip jau e, mokslinis tyrimas, brandolinės energijos mokslinis tyrimas išeitų į naudą siekiant sumažinti emisijus, emisijas. Tad mano klausimas būtų toks, gal ar jūs paskelbsit, tai yra, ar jūs, kaip jūs elgsitės um, branduolinės e, energijos e, atžvilgių, ar, nu, ar šiaip jūs tenksitės, kad būtų atliekamas didesnis tyrimas šioje srityje. Atsakymas. Tai, ką aš pasakiau, tai nebuvo e, mano tokia prieš priešą nenoras brandolinės energijos. Aš tiesiog tik tai išdėščiau istorinę, istorinės aplinkybės, kas, kas Danijoje buvo nutarta dėl brandolinės energijos. Na, o šiaip brandolinės energijos turint branduolinę ir gaminant branduolinę energiją, labai svarbu pasirūpinti pirmiausia jėgainių saugumu, saugumu Aš įsivaizduoju, kad yra naujos kartos jėgainių, kur radioaktyvių atliekų klausimas nėra toks aktualus, bet šiaip ar taip tikrai aš manyčiau, kad Europoje mes ir toliau turėtume naudoti brandolinę energiją. Bet kita vertus, mano nuomonė, ir tai aš sakiau, brandolinė energija nėra vis dėlto um, atsinaujinamasis energijos šaltinis. Na, o šiaip iš tikrųjų aš irgi nenorėčiau, kad mes per daug pinigų vis dėlto skirtume e, brandoliniai energijai, atsinaujinamosios energijos šaltinių tyrimo sąskaita. Apie tai beje buvo kalbama dar prieš pusantrų metų, diskutuojama apie tai, kaip paskirstyti lėšas. Uh, Nes šiaip ar taip, aš jau sakiau ir kartą, dar kartą pakartosiu, kad ES stiprybė yra atsinaujinamų energijos šaltinių klausimas ir šios srities tyrimai. Ivo Belet. Dėkoju, Ivo Belet. Štai čia aš sėdžiu. Norėčiau užduoti klausimą olandiškai apie, apie energijos gamybos įrenginius Šiaurės jūroje. Tai yra stambus projektas, kurį Danija, Belgija, Junktinė karalystė ir šešios kitos valstybės įgyvendina, ketina įgyvendinti investuojant projektuojama bus dešimtys milijardų eurų. Ir labai konkretus klausimas su tuo susijęs. Įsivaizduoju, kad pritarsite tam projektui. Ir kaip konkrečiai ketinate jį paremti? Ar ketinate pasitelkti naujus ES finansavimo instrumentus, kurios siūly, siūlysite ir apginsite juos e, kitų komisarų akivaizdoje. Ir ką Jūs manote apie tai, kad visi ES piliečiai galėtų tiesiogiai įsitraukti ir dalyvauti finansinę prasme ir gauti naudos iš e, surinktų dividendų? Na, šis um, energijos, e, energijos tinklas, kuo efektyvesni bus mūsų energi, energi, energijos tinklai, tuo bus geriau. Nes labai svarbu, kad energijos tiekimas būtų kuo galima veiksmingesnis, efektyvesnis ir kaip Danijos energetikos ministrė aš dalyvavau tame darbe, bandant nustatyti, kiek kaip padaryti mūsų sistemas lankstesnės. Ir tai yra labai svarbu, jeigu norime, kad pas mus būtų daugiau atsinaujinančių energijos e, šaltinių. Na, o dėl finansavimo detalių aš turiu pripažinti, kad nesu susipažinusi labai konkrečiai su jomis ir įsivaizduoju, kad komisaras atsakingas už energetikos rytį bus tiesiogiai įtrauktas į tą darbą ir dėja jums negaliu atsakyti konkrečiai šį klausimą. Ačiū. Trečiasis klausimų raundas. Jolanta Hibner, prašau. Ačiū. Paskirtoji komisarė. Per klimato viršūnių susitikimą Kopenhagoje, nepaisant ES pastangų rengiantis tam viršūnių susitikimui, nebuvo pasirašytas joks įsipareigojimas dėl pasaulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo. Na, pirmiausia, dėl tokių labai stambių oponentų - Indijos ir Kinijos. Ar ES neturėtų toliau laikyti savo politinės pozicijos e, tartutinėse dėrybose. Gal, o galbūt ES galėtų tapti lankstesnė tų valstybių atžvilgių. Taigi, klausimas jums. Ką jūs manote apie tai, kad iš mokslinio tyrimų centrų nutekėjo informacija dėl suklastotų skaičių susijusių su klimato kaita ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo. Na, paskutinis, e, paskutinė pastaba dėl E, klimato informacijos nutekėjimo. Ponas Beturi, klimato komisijos, e, tarptautinės komisijos pirmininkas, teigė, kad taip nepasit, ne, nebus ir, aišku, kalba eina apie keletą tūkstančių mokslininkų, kurie dirba šį darbą ir jie teikia informaciją, patarimus šioje srityje ir nemanau, kad kas nors pasikeis šioje srityje. Taip pat nemanau, kad kad turėtumėme labai negatyviai um, vertinti tai, kas nutiko su, to, su tomis stambiomis pasaulio ekonominėmis valstybėmis. Likus dviem savaitėms iki Kopenhagos viršus, viršūnių susitikimo Brazilija savo, Kopen, savo parlamente teigė, kad jie ketina nesilaikyti įprastinės praktikos. Kalbant apie 35 ir 38 procentus ekonomikos. Tai yra didžiulė ekonomikos dalis ir na, Indija ir Kinija ketina sumažinti įprasnę ekonominę praktiką 40-45 procentais. Aš norėčiau, kad, aišku, tas procentas būtų dar didesnis, bet tokioms stambioms ekonominėms valstybėms atsisakyti įprastinių penki, penkmečio planų ir atsisakyti prasnės ekonominės praktikos, aš manau, kad tai rodo, jog jie rimtai svarsto šią problemą. Taip, jūs esate teisi, kad nebuvo pasirašytas įsipareigojimas, bet e, tos valstybės ketina imtis veiksmų klimato kaitos rytyje ir jie ketina uh, E, siekti rezultatų namuose. Taigi aš manau, kad tai yra svarbus pirmas žingsnis. Kijote, JAV, Brazilija, Kinija, Indija, Pietų Afrika, besivysančios ekonomikos valstybės, ekonominės valstybės nepasirašė jokių įsipareigojimų. Dabar jos jau pasakė, kad norint išspręsti tą problemą pasauliniu mastu, reikia prisimti bendrą atsakomybę. Norėčiau trumpą papildomą klausimą, jūs palėtėte tą temą jau anksčiau. Ar nemanote, kad reiktų susitikti su atitinkamais mokslininkais ir pasiaiškinti, kodėl nutekėjo ta informacija iš e, mokslinių tyrimų centrų. Kaip minėjau, patys mokslininkai turės pasirūpinti tą problemą. Mes kaip politikai turime vieną pasirinkimą. Galime nuspręsti, apsispręsti, ar norime klausytis mokslininkų, kurie mums teigia, kad jeigu mes dvėjosime, tuomet kyla labai didžiulė rizika ateities kartoms. Tai vienas, viena, vienintelis pasirinkimas, kokį mes turime. Arba galime sakyti, na, pasakyk, tarkim, kad po 20 ar 30 metų mokslininkai pateiks kitokią informaciją. Tuomet koks galėtų būti blogiausias scenarius, jeigu spręsime klimato kaitos problemą. Tiesiog mūsų technologijos taps švaresnės, jos taps veiksmingesnės, mažiau priklausysime nuo importuojamo kūro. Taigi, bet kuriuo atveju, netgi jeigu skeptiškai vertiname situaciją, ar tai nebūtų ger, gera mintis, jeigu visi 9 milijardai žmonių e, norės gyventi su turimais energijos ištekliais ir mažiau mm, priklausyti nuo importuojamo kūro. Pone paskirtoji komisijos narė, po Kopenhagos konferencijos nesėkmės, tai e, Europos šiaip jau požiūris į tai gana griežtas, ne dėl to, kad ne vien nesėkmė buvo Tačiau, kad buvo pasakyta, kad tie, kas, kas, kas iš tikrųjų už tai, už tai turi mokėti, tai tie patys, kas labiausia nukenčia nuo finansinės ir ekonominės krizės. Na, o kaip jūs pasakėt, ES turėtų sugebėti kalbėti vienu balsu ir kartu siūlyti e, tam tikras e, finansinės, e, juridiškai privalomas priemonės. Tad koks yra jūsų būtų pasiūlymas tam, kad būtų galima atkurti visuomenės pasitikėjimą Antai ar siūlant, e, sakykime, įvesti tam tikrą tarpvalstybinį mokestį, kaip vieni siūlo, kaip kiti siūlo numatyti tam tikrus mokesčius ar baudas šalims, kurios nesilaiko tarptautinių aplinkosaugos aplinko reikalavimų, ar, ar tiesiog kažkokius kitus mokesčius. Well, I understand, uh, the concern. Aš suprantu išdėstytą susirūpinimą. Mes e, bandėme patraukti visuomenės nuomonę savo pusę, tačiau mums nepavyko pasiekti deklarauto tikslo, kaip išlaikyti visuomenės palaikymą ir, ir kaip pasiekti, kad, ne, kad kažkokia viena grupė nemokėtų už viską. Jūs taip pat minėjote ekonomikos krizę. Manau, kad Mums reikia tai pristatyti kaip vieną iš galimybių išeiti iš krizės. Jeigu, pristaty, jeigu tai padarysime išmintingai, mums pavyks atkurti kai kurias darbo vietas, kurias praradome krizėje, jeigu investuosime į šią sritį. Taigi aš manau, kad e, įmanoma žmonės įtikinti, kad tai nėra e, slopimas, augimas slopinanti darbo atvarkė netgi priešingai, kad tai yra priešingai. Aš žinau apie taršos mokestį, anglės mokestį, kad, kad kai kurios valstybės nori įvesti į sritims, kurios, kurių neapima apivartinių taršos leidimų sistema. Manau, kad dabar turime aktyviai dirbti, kad pasiektume tarptautinio susitarimo Meksikoje. Tai, tai yra Europos prioritetų jau daugelį metų ir paskui rinktis mažiausią bendrą vardiklį, anglies mokestį, taršos mokestį. Ir jie, svarbiausia, kad jungtinių valstybių e, kongresas priima sprendimus, Japonija, Japonijos parlamentas priima sprendimus. Jie visi įsiveda savo apivartinių taršos leidimų sistemas tai yra veiksmingiausias sprendimas ir būtent todėl Europos verslas įrenkasi, nes tai yra mm, gerai aplinkosaugai ir tai sukuria reikalingas paskatas dirbti taip, kaip būtina. Būtų neteisinga dabar sakyti, kad dabar periname prie mo mokesčiais rinkliavą grindžiamos sistemos. Ta galėsime padaryti vėliau. Il est évident que les fuites de carbone vont être au centre de la. Na, o šiaip CO2 tarša turėtų šiaip jau būti centrinės susirūpinimo dalykas. O šiaip jau iš tikrųjų įmonės e, tikrai dėl to nerimauja ir per ateinantį laiką e, nerimaus. Atsiprašau, ne visai supratau. Jūs sakot, kad e, CO2 išmetimai, e, teršalai turėtų būti svarbiausias dalykas, kuriam reikėtų skirti dėmesį. Tačiau, kita vertus, bet kita vertus, tie, tie darbuotojai, kurie atleidinėjami iš įmonių Ar, ar jie tikrai nesijaus savotiškai nesažiningai traktuojami? Aš suprantu tai, ką jūs sakote dėl to, kad angli naudojančios šakos iškeliamos į kitas pasaulio dalis. Tačiau jeigu dabar iškyla tokia grėsmė, jeigu būtent ją kreipsime dėmesį, tai tai sunaikins darbo vietas. Mes turime galvoti apie darbo vietų kūrimą Europoje dešimčia metų į priekį, nes konkurencija yra labai aštri. Ir mes galime sukurti darbo vietas, jeigu elgsimės išmintingai. Danijoje 2008 metais. Pask, tai buvo paskutiniai saliginai e, normalūs metai prieš krizę. E, atsinaujinančios energijos šaltiniai ir jos eksportas šioje srityje, tos energijos e- eksportas išaugo 19 procentų. Ir būtent todėl aš manau, kad mano šalyje nebus taip sunku įtikinti žmonės, jog jeigu mes tinkamai elgsimės, tai mes sukursime darbo vietų uh, mes uh, uždirbsime pajamų, pavyzdžiui, didindami to, tokių gaminių, tokių produktų ekspertą, svarbia, eksportą. Svarbiausia, kad viską darytume teisingai. Toliau uh, Sirpa Pietikainen. Quite, uh, rightly, um, Jūs teisingai pastebėjote, kad mums reikia ekologiško žalio augimo ir mes turime padėti savo pramoniai įgyvendinti pokyčius ir išlikti konkurencingą ateityje. Ir aš nesibaiminu to anglijas nutekėjimo, kai iškeliamos kai kurios pramonės sritys, nes paprastai pramonė nesirenga prastesnės aplinkos, prastesnių paslaugų regionų. Manau, kad mes pramoniai nepadedame to daryti sparčiai ir pelningai. Ir iš tikrųjų jūs teisingai sakote, kad mums reikia imtis veikti kiek įmanoma greičiau, tačiau svarbiausia sugalvoti, suvokti, kaip tai padaryti. Ir gali būti, kad dabar tvirtinant tą 2020 strategiją bus per daug kalbama apie žalę ekologišką augimą ir per mažai dėmesio bus skiriama veiksmingoms priemonėms ir įrankiams. Mums reikia tvariau ir veiksmingiau naudoti išteklius bei energiją. Noriu paklausti, kaip pasieksite, kad tai įvyktų ir uh, kur rasite lėšas. Manau, kad apivartinių taršos leidimų sistema yra labai svarbus įrankis, nes ji atskleidžia, kad jeigu dirbate nenašiai, tai labai daug kainuos. Ir būtent tai skatina keisti gamybos grandinę, mąstyti, ką galima rytoj būtų daryti kitaip nei šiandien. Ir jeigu ir tai taps atskaitos tašku, mes kalbame apie 50 tokių skirtingų kriterijų, kurie uh, būtų skirti visai pramoniai. Manau, kad tai taps ne našta, o įkvėpimo šaltiniu. Reiktų sekti tų pavyzdžių, kurie yra pasirinkę pažangiausius sprendimus. E, ar galime kažką gero padaryti verslui, pramoniai? daug, manau, kad reikia didesnį dėmesį skirti moksliniams tyrimams ir plėtrai, renkti demonstracinius projektus. Manau, taip pat daugiau galime nuveikti švietimo srityje. Prisimenu, prieš keletą metų žmonės Europoje teigė, na, tikrai ne mes suprojektuosime tuos naujausios kartos gaminius, viską darys Kinija, o mes e, tik tai investuosime. E, Aš nežinau, ar taip ir iš tikrųjų bus, neaišku, kaip bus rytoj. Taigi, manau, kad reikia skatinti verslumą, novatoriškus sprendimus, teikti paskatas tiems, kurie elgesi novatoriškai ir užtikrinti, kad švietimo sistema, švietimas šiuose srityse tobulėtų. Ir mes Europos Sąjungoje nemokame skleisti pažangiosios praktikos. Prisimenu, Danijoje prieš keletą metų na, buvo kalbama, kad negalime sėdėti visi draugė prie vieno stalo iš vienos pramonės sektoriaus būdami, nes mes esame konkurentai. Na taip, negalėjome, tačiau mūsų ekonomika yra nedidelė, mūsų šalies ekonomika nedidelė, taigi mes turėtumėm sėsti draugė, susėsti draugė, iš, pasimokyti iš kitų ir taip mūsų pozicija sustiprėtų. Mes tikrai galime pasimokyti vieni iš kitų ir tai mums būtų labai naudinga. Uh, Trumpas papildomas klausimas. Konkrečiau, ar esate pasirengusi e, paremti ekologinio projektavimo išplėtimą daug didesnėme skaičiuje sričių ir įvairiose pramonės sritise. Manau, eko, kad ekologinio projektavimo direktyva yra labai svarbi. Ji nėra taip sparčiai gyventinama, kaip norėtume dirbdama Danijos vyriausybėje, aš kas pusmetį klausinėjau, kiek, domėjausi, kiek nuveikta, kas pasiekta. Viskas vyksta gana lietai, bet manau, kad tai yra veiksmingas sprendimas. Manau, kad tą apie išplėtimą, platesnį pritaikymą, nežinau, kokie yra pribojimai, bet manau, kad tai yra veiksminga priemonė ir apsimoka ją dėkti standartų nustatymas yra labai gera priemonė mums Europoje. Pavyzdžiui, elektromobiliai. Žinoma, bus konkurencija, tačiau niekam nebus žalos, jeigu bandysime koordinuoti taikomus standartus vietoj to, kad išvaistytume energiją konkuruodami vieni su kitais. Ačiū. Transporto komiteto klausimų raundas. Pirmasis klausimas Vilė Itelė užduos jį, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano klausimas yra susijęs su jūrų transportu. Visi politikos sprendimai susiję su transportu yra susiję ir su aplinkos sauga. Tartautinė jūrų organizacija priemė sprendimą dėl sieros emisijų sumažinimo nuo 0,5 iki 0,1 procento. Kalba eina tik tai apie Baltijos jūrą ir Šiaurės jūrą Europoje. Taigi konkurencija bus iškraipyta mm, ES bendrai ir tai nėra sąžininga. Kaip jūsų manimų mes galėtumėme apjungti tas dvi politikas - aplinkosaugos ir transporto politiką ES? Ir jeigu bus ne, uždėlstas šio sprendimo prieimimas, kaip galėtume tuos faktorius apjungti. Tarptautinė jūro organizacija, jeigu jį prieimė tokį sprendimą, aš jam pritariu. Ir šalis tarptautinėje jūro organizacijoje yra labai stiprios ir jeigu joms priimtinas toks sprendimas, puiku. Na, o mes turime uh, kuo galima greičiau prastumti laivybos reglamentą per e, Tarptautinę jūro organizaciją. Ir turiu aiškiai pasakyti, kad kartais ši organizacija dirba gan lietai. Aš tikėjausi, kad Kopenhagoje mes galėtumėme pasiekti susitarimą, įtraukiant ir tartautinę jūrų bei aviacijos organizacijas. Ir tikiuosi, kad kitą kartą mums pavyks tą padaryti, nes e, tartautinė jūrų organizacijai aiškiai ir garsiai noriu pasakyti, kad aš mieliau norėčiau, kad ši organizacija ap, apsispręstų dėl laivybos sistemų, tačiau reikia, kad jie žengtų žingsnį į priekį, o dabar jie dvėjoja. Ir aš manau, kad laivybos pramoniai, kaip jau minėjau anksčiau, kartais reikia tą sektorių pastumti modernizacijos link ir tai pasiteisina. Ir aš manau, kad krizės metu, kai daug laivybos kompanijos pačios pradėjo modernizuotis, nes pamatė galiausiai, jog yra prasminga aplinkosaugos prasme ir taip pat ekonominė prasme tą daryti. Pirmininkė, e, turiu papildomą klausimą. Baltijos jūros atveju tiesa, kad rusai, kurie nesilaikys tartutinės jūro organizacijos sprendimo, jie dominuos jūrų transporto srityje Baltijos jūroje. Uh, ir mes patys savo kenkiame tokiu būdu. Taigi, kokia būtų jūsų nuomonė, kaip jūsų manimo mes galėtumėme tą klausimą išspręsti, tą problemą išspręsti su Rusija? Sutinku su jumis, kad ne, ne, nesvarbu, apie kokį aplinkosaugos reglamentą Baltijos jūrai mes kalbėtumėme, tai būtų tiesa visais atvejais. Na ir aš matau tam tikrų ženklų, kad jie negaliu pasakyti, ar jų pozicija keisis, ar rusų pozicija keisis, bet aš per pastaruosius mėnesius pamačiau, kad panašu, kad prezidentas Medvedevas, jis lyg ir labiau įtraukia aplinkosaugos darbo atverkę daugiau negu kad anksčiau aš mačiau iš Rusijos vadovų. Ir aš manau, kad mes turime ES Rusijos dialoge bandyti pasi, pažiūrėti, ar nebūtų galima tuo, tų dalykų pastumti į priekį ir žiūrėti, kokiu tai galėtų duoti rezultatų. Ačiū. Dabar periname prie ketvirtojo raundo. Krista Klas e, bus pirmoji. Ačiū pirmininkė, ponia Hedegard. Kopenhagos konferencija nedavė tų rezultatų, kurių tikėjomės. Europoje Tačiau mes e, užsibrėžėme gan ambicingus tikslus ir siekius. Tai pasakytina ir apie emisijų, apie vartinių taršos priekybų, prie, leidimų priekybos direktyvą prie, priekybos direktyvoje reikia atsižvelgti į tartutinius susitarimus, taip yra teigiama. Ir ar jūs manote, kad reikia atitinkamai pakoreguoti apivartinių taršos leidimų priekybos e, direktyvą? Ir kokiu būtų galima daryti išvadų po Kopenhagos konferencijos? Galbūt uh, 10b 28 direktyvos straipsniai turėtų būti pakeisti. Jūs taip pat kalbėjote apie matmenis, apie standartus. Ar tie standartai turėtų būti vidutiniškai geriausio lygio? Na ir anglės nutekėjimo technologijos, ar jos turėtų būti šimtų procentų nemokamos? Na, aš nemanau, kad dėl Kopenhagos reiktų keisti direktyvą, bet yra puikių perspektyvų, kaip. E, puikių perspektyvų apivirtinių taršos leidimų sistemai. Europos parlamente taip pat ir eilė ministrų per pastarosius mėnesius, net metus labai artimai bendravo su JAV kongreso atstovais, kartu bandė uh, kurti tą amerikietiškąją sistemą. Taigi aš matau puikių perspektyvų, kaip būtų galima mūsų sistemą, kuri yra sėkminga. Na, yra galbūt šiokių tokių trūkumų, bet vis tiek tai yra sėkmingas pasiekimas. Ir kaip galėtumėme tą sistemą kažkaip suderinti su amerikiečių sistema, kad galėtumėme nustatyti pasaulinę anglės e, kainą. Dėl standartų Kai žmonės siekia geresnių veiklos standartų, nemanau, kad šimtų procentų tai turėtų, būti, už tai turėtų būti kompensuojama. E, atsakydama jūsų klausimą, taip galėčiau pasakyti, pasakyti ir taip pat manau, kad bendrovės turi pačios tais dalykais e, finansinė prasme pasirūpinti. E Ich möchte noch ein bisschen überleiten. Die Benchmarks kann man festlegen. Dar papildomas klausimas. Pritarėme standartų sistemai, galime juos nustatyti, bet e, kalbant apie CO2 emisijas, jūs teigiate, kad reikia maisto žemės ūkio produktus įtraukti į tą sistemą ir kaip jūs, jūsų manim būtų galima tą padaryti. Ar jūs teigiate, kad augalai absorbuoja CO2 ir gamina deguonį, o kaip pūba jie iš, išleidžia CO2 į aplinką. Kalba eina apie maisto ga, gamybą ir kultūrinius kraštovaizdžius ir, ir panašiai. Taigi, kaip, kaip jūs ketinate tuos dalykus įvertinti, tai atsakymas. Tai yra labai techniško pobūdžio klausimas, kaip įvertinti, išmatuoti tuos dalykus. Tačiau yra sukurta labai konkrečių būdų, kaip būtų galima išmatuoti emisijos kiekį iš žemės ūkio sektoriaus. Ir mes Danijoje, pavyzdžiui, rengiame žalio augimo planus žemės ūkio srityje ir jeigu keičiama prak praktika, jeigu yra parengiamas kažkoks reglamentas, kaip pavyzdžiui grūdinės kultūros saugomos e, žiemos metu, kaip yra naudojamos trašos veiksmingiau ir taip toliau. Tai jau aišku yra na, labai didelis mokslas išsiaiškinti, kokia praktika būtų pati geriausia ir efektyviausia aplinkosaugos klimato prasme. Klimato prasme. Ir e, yra įmanoma išmatuoti e, tuos dalykus, pavyzdžiui, jeigu emisijos yra saugomos dir dirbožėmėje ir panašiai. Na ir Taigi mes manome, kad tikrai ta, ta galimybė e, dar yra naudojama labai nedaugelio ES valstybė narių - Danija, Portugalija, kol kas tik tiek. Linda McKeven. Um, paskirtoji komisarė, norėčiau kalbėti apie prekybos taršimo leidimas sistemą. Jūs kalbėjote apie transportą, apie transporto emisijų didėjimą, taip pat apie jūrų transportą direktyvoje yra įsipareigojimai 2011 metų e, kažką pasiūlyti dėl jūrų transporto, jeigu nebus tarptautinio susitarimo. Tikiuosi, kad tuo laikysitės dėl kelių transporto. Mūsų sistemoje neįtrauktas transportas, jungtinių valstybių sistemoje jis bus įtrauktas apmokestinant šaltinius. Australijos sistemoje taip pat. Mes norime, kad būtų komisijos atliktas tyrimas bent jau dėl kelių transporto įtraukimo į ATS. E Ką Jūs manote apie tai? Visų pirma, aš laikysiuos 2011 metų termino dėl jūrų transporto, kaip ir anksčiau buvo pasakyta. E, tarptautiniai jūrų organizacijai, kad laikas baigėsi ir jie turėtų apsispręsti, kaip jie pasiūlys pasiekti rezultatų. Aš nemanau, kad tai reikėtų būtinai padaryti vien europietiškų būdų, tai yra pasaulinė laivyba, kuri čia yra svarbi. Taigi būtų daug geriau, jeigu tarptautinė jūrų organizacija atliktų ta pati savo darbą Manau, kad jie turi pasiskubinti, palyginti su tuo, ką veikia iki šiol. Ir taip pat yra diskusija, ar reikėtų išplėsti ETS pagrindą. Ir aš žinau, kad Florence pranešimas e, sako, kad reikėtų tai padaryti. Manau, kad tai įdomi mintis ir turėtume apsvarstyti, ką tai reikštų tam, ką galėtų pasiekti kiti, e, kiti sektoriai. Pagal tai, kaip sukurtas dabartinis klimato energetikos paketas, tai atrodo, kad valstybės narės turėtų savo politiką atitinkamai derinti. Tačiau klimato ir energetikos pakete įvairios šalis pradėjo kurti savo sistemas darančias su ETS ir atskirai. Taigi pačios šalis rengia savo planus e, transporto sistrityje, nes e, tų iššūkių neišspręsime, jeigu neįtrauksime ir transporto į visas diskusijas. ETS yra e, poveikio palengvinimas pramonėje, tačiau visi turi dėti pastangas kovojant su klimato kaita. Noriu užduoti tą patį klausimą, kaip klausime Patošniko. Po kaip jūs savo gyvenimo būdą pakeisite, kad prisidėtumėte prie tų tikslų sprendimo. Pirminkas, vieną minutę. Tai yra pats tengiausias klausimas, kurį aš susilaukdavau, kurios susilaukdavau kaip e, ministrė. Pavyzdžiui, aš, kaip ir jūs, e, daug skraidome. Mes darome tai, ką ir įprastos šeimos. Tačiau, na, nuosekliai e, perkant naują automobilį, kuris atitinka A kategorijos automobilį, pakeičiant seną automobilį. Papildomai izoliuojame namus gruodžio mėnesį per Kopenhagos susitikimus Kai kurios langus pakeitėme geresniais langais. Pirkdami naujus elektros prietaisus, e, žiūrime, koks yra ženklinimas energetikos efektyvumo prasme. Tai nėra aukštoji matematika. Praktiški dalykai gali prisidėti prie šių problemų sprendimo. Taigi, toliau Boguslavas Sonikas. vidurio ir rytų Europoje virš 90 procentų energetikos gaunama iš anglijas, taigi to neįmanoma pakeisti per dieną, nes tai sukeltų didelę naštą tų šalių piliečiams ir sužlugdytų pramonę. Ar numatote tai, kad kovos su klimato kaita išlaidos turėtų tolygiai būti paskirstytos tarp ES šalių, kaip užtikrinsite, kad toks vienodas paskirstimas na, iš tikrųjų būtų. Taip pat, ką galima pasakyti apie švarę akmens anglės energetiką? Kaip manote, kada būtų galima pradėti taikyti tokią technologiją plačių mastų? Nemanau, kad Europoje galima sukurti sistemą, kur būtų galima numatyti tas pačias kainas. Manau, kad klimato energetikos pakete, kaip ES, kažką jau numatėme kad galėtume kompensuoti naujosiams valstybėms narėms jų išlaidas. Ypač toms, kurios priklauso nuo akmens anglijas. Pavyzdžiui, nemokami leidimai esamoms jėgainėms. Taigi, ta prasme, kažką jau padarėme, bandydami suvienodinti tas, ta, ka, tos kaštus įvairioms valstybėms narėms. Aš manau, kad akmens anglis išliks šiame pasaulyje dar ilgą laiką. ir švari akmens anglis yra geriau negu nešvari, tačiau ir tokia švari akmens anglis per ilgą laiką turėti būti išstumta išnaudojimo, nes jį teršia. Žinoma, jeigu rastume fantastiškų technologijų, būtų labai gerai, tačiau vis tiek bandome siekti naudoti vis švaresnių būdų gaminti prekes. Ir galiausiai pasakysiu, kad aš taip pat manau, jog energetikos saugumo perspektyvoje ateityje turėtume būti kaip galime labiau nepriklausomai nuo mineralinių kūro šaltinių. Nežinau, ar teisingai jūs supratau, nes jūs sakėte, kad ateityje švari anglis taip pat turės būti išstumta. Aš sakiau, kad uh, Akmens anglis bus naudojama dar ilgą laiką. Puikiai suprantu, kad ir Europoje akmens anglis bus ilgai naudojama, tačiau aš sakau, kad per labai ilgą perspektyvą, žinoma, ne per artimiausius penkerius metus, norėčiau matyti, kad visuomenė teršia mažiau emisijos, CO2 emisijos mažos ir kad būtų galima atsiskartyti mineralinių išteklių, mineralinių energijos šaltinių. Per mūsų gyvenimą galbūt ne, bet per ilgą perspektyvą tai taip, žmonės puikiai sutvarko, kai reikia sukurti naujas technologijas. Taip, mes visi to tikimės, toliau Kryton Arsenis. Taip, aš matau, kad jūs e, esate atsidavusi klimato veiklai ir turbūt reikėtų daugiau pagalvoti apie tas uh, idėjas, kurios nepavyko, kurių nepavyko įgyvendinti Kopenhagoje. E, dabar kalbėsiu graikiškai. Kaip jūs garantuosite, kad nacionalinės ekosistemos, kurios yra, sugeria CO2, kad jos būtų tinkamai apsaugotos? Kaip jūs ketinate e, įgyvendinti politiką dirbai, gyvūnų e, gyvenamas vietovėms į integruotą klimato politiką, e, ko reikia ES ir pasauliniu mastu. Mes jau sakėme, kad yra galvoti apie praktiką, kaip naudojama dirbožėmis, miškai ir turbūt reikėtų koordinuotai Europoje sukurti politiką šią prasme. Kol kas mūsų pozicijos labai skiriasi, tai nėra tvarus požiūris, nežinome, kad miškų politikoje yra pakankamai vienodų požiūrių. Taip pat aš norėčiau priminti, kad mes turėtume dirbti, dirbti su kolega Potočniku Pavyzdžiui, vandens pagrindų direktyva yra puikus, puikia priemonė įtraukti klimato politiką į e, gamtos apsaugos politiką, nes vandens pagrindų direktyvoje kiekviena valstybė narė turi skurti konkrečius planus, o vienas geriausių būdų apsaugoti dirvas gyvūnų buveinės būtų tai, ką galima kontroliuoti per vandens pagrindų direktyvą. Taigi yra sričių, kur ES jau yra pradėjusi dirbti parengus e, svarbes direktyvas dirbant ponui Dimasui, tačiau dabar turėtume jas įgyvendinti, kad galėtume pasiekti savo e, tvarumo tikslus. Kokių žingsnių imsitės, kad užtikrintumėte, jog tropinių miškų apsauga netaptų tokių kompensavimo mechanizmų, bet papildomas komponentas sušvelnant klimato kaitos poveikį? Ar sutinkate, kad emisijų mažinimo įsipareigojimai turėtų tapti realiais e, sumažinimo kiekiais šalių viduje? Kaip tai užtikrinsite? Klausimas dėl tropinių miškų, kad tai netaptų vien tik tai kompensacijos mechanizmas. Viena priemonių būtų numatyti tarptautinės e, taisyklės tarptautinio susitarimo rėmose, kad nebūtų dvigubai skaičiuojama, kad žinotume, jog gauname vertę už pinigus ir tai reiškia taip pat, kad mes neturėtume miškininkystės priemonės įtraukti tokiu būdu, kad tai tiesiog taptų kaip verslas kaip įprasta. Reikia naudoti tą praktiką, kuri jau naudojama, kad tai, tai juk suprantama būtų daroma ir taip papildomi dalykai, kurie daromi miškininkystės politikoje, turėtų būti e, laikomi pastangomis e, švelninti klimato kaitą. Tai yra labai sudėtingas sritis ir tarptautinėse darybose ir čia pažangos pasiekta daugiausia, kad galėtume besivystančiose šalise mokėti ūkininkams už tai, jeigu jie saugo miškus vietoj to, kad kirstų juos. Ir tokiu būdu mes galėtume išsaugoti miškus. Yra daug galimybių kurios galėtų prisidėti prie tos besivystančio pasaulio perspektyvos. Ačiū. Toliau. Katlin Van Bremt. Labadiena, ministrė. Manau, kad mes jau įpusėjame šios klausimus ir daugiausia jūs mane įtikinote savo idėjomis ir dėl, taip pat dėl jūsų atitikimo šioms pareigoms. Tačiau jūsų e, darbuotojai departamentas gali būti šiek tiek ir be galių, nes gali būti, kad jūs galėsite dirbti tik su tuo, ką jums atiduos kiti komisarai ir tai, ką sakė Brita Thompson apie brandolinę energetiką. Tai ką jūs esate pasirengusi daryti? Ar jūs esate pasirengusi uh, atlikti tą a, uh, koordinavimo vaidmenį, pasinaudojant uh, visus tos a, išteklius, kuriuos gausite iš kitų politikos ryčių? Ir a, čia klausimas yra susijęs taip pat ir su brandolinė energetika. Aš, žinoma, kovosiu, kad ištekliai būtų skirti tam, kad e, tai būtų naudinga klimato veiklai. Kaip aš sakiau, aš nenoriu subsidijų e, iškastiniams šaltiniams nei Europoje, nei niekur kitur. Pavyzdžiui, jau sakiau, kad jeigu Indonezijoje yra daug skurdžiai gyvenančių žmonių, tai e, reikia ir socialinės politikos, viską netaip lengva išspręsti, netgi tarptautinė energetikos agentūra rekomenduoja atsisakyti subsidijų mineraliniam kūrui. Nereikia, negalime taikyti tų subsidijų, tai neturėtų būti ES politika. Teisingai, mano generalinis direktoratas e, neturės daug labai išteklių ir bus sunku sukurti savo nišą mes e, parodėme savo diskusiją, kad klimato reikalai gali būti praktiškai bet kas pramonė, vystamoji veikla, tyrimai, aplinka, energetika, transportas, viskas yra susiję. Ir aišku, reikia pasirinkti, ar reikia viską ant visko uždėti vieną kepurę. Žinoma, kad tai neįmanoma. Reikia kitaip padaryti. Reikia koordinuoti, integruoti šios klausimus į visas rytis. Reikia priemonių, kaip tai padaryti. Taip pat akivaizdu, kad jei ši komisija sako, kad mes suteiksime didelį prioritetą kovai su klimato kaita, norime klimato klausimus integruoti į visas rytis, tai tuomet reikia būti pasirengus sutelkti tam tikrus išteklius šiai užduočiai atlikti. Next... Ačiū. Kitas klausimas, kurį užduos Eja Rita Korhola, ponė paskirtoji komisarė. Jūs teigiate, jog tikite ES apivartinių taršos leidimų priekybos sistema ir tikite, tikite, kad ji bus perkelta ir į kitas sistemas už ES ribų. Leidimų paskirimas kokie galėtų būti konkretūs pavyzdžiai, nes e, tų leidimų trūkumas gali sąlygoti kainą. Ir kokia būtų leidimo reali vertė JAV ir ES. Junktinės Amerikos valstijos, valstijų kongresas kalba apie minimalę kainą ir viršutinę ribinę kainą, o ES mes tokių reglamentų neturime apie apivartinų taršos leidimų kainą. Uh, Taigi, kaip jūs ketinate tas dvi sistemas sujungti, kai valiutos irgi nesutampa? Kiek supratau, nereikia turėti tų pačių leidimų. To, nereikia, to nereikia, tai nėra būtina. Bet būtų, aišku, labai naudinga, jeigu mes galėtumėme nustatyti normą, standartą. Tai būtų toks europietiškasis standartas, būdas, kuris tikėtina ateityje bus, taps pasaulietiniu būdu. Jeigu galėtumėme europinę sistemą susijęti su JAV sistema, kuri dabar kuriama, tuomet patys savo užsitikrintumėme, kad tai galėtų įkvėpti ir kitas valstybės - Japoniją, Australiją, Naująją Zelandiją ir, ir kitas - įdėkti tokias sistemas. Taigi mūsų vizija yra turėti pasaulinę sistemą, kur būtų pasaulinė anglės kaina. Na ir aš manau, kad matyt geriausia būtų, jeigu mes Europoje neturėtumėme 27 atskirių, atskirų aukcionų platformų, o turėtumėme bendrą europinę sistemą, darytumėme viską suderintai, būtent, kad Europa pasirūpintų leidimų išdavimu. Aš manau, kad tokia sistema būtų pati stipriausia, mano, mano vertinimu. Kiek suprantu, yra didžiulės spekulacijos biržose ir sunku numatyti, kokios galėtų būti kainos. Rizikos fondai perima, dėl to reikia planuoti viską, siekiant užtikrinti šiokį tokį saugumą ir aišku, tai yra nelengvas klausimas. Aš pats dabar pasakiau pastabą, na, o ponia Fiona Hall dabar užduos jau klausimą jums. Būtent konkrečiai šiuo e, paliestų klausimu. ES apivinitų taršos leidimų sistemoje kilo problemų dėl to, kad norint, kad tos sistemos veiktų, reikalinga stabili anglės kaina. Na, o praktika įvairiais atvejais, aišku, nuosmukis vienas iš veiksnių yra kitų veiksnių, anglės kaina dėl tų visų priežasčių buvo nestabili ir silpna. Ar jūs pritartumėte tam, kad būtų įdėkta anglės kažkokia konkreti kaina, bent jau kaip trumpalaikė priemonė? Ši idėja buvo aptariama tarptautinėse diskusijose ir Europoje jau kurį laiką ir daug kalbama, kalbama apie tai ir JAV. Na ir aš abejoju, ar būtų naudinga tą padaryti. Yra daug priežasčių. Pirmiausia, jeigu norime, kad tai būtų minimali kaina, tuomet kitoje, esant kitai ekonominiai situacijai, mes negalime reikalauti ribinės kainos, viršutinės ribinės kainos. Uh, Ir tokia būtų na, labai griežtai suplanuota sistema. Ir verslininkai sakytų, aišku, mums geriau, jeigu būtų minimalė kaina nustatyta, mes galėtumėme geriau prognozuoti savo veiklą. Bet turime vieni kitiems priminti, kad, na, bent jau kiek aš suprantu, kaina sviravo tarp 10 ir 25 eurų. Lyginant su naftos kainos sviravimais, iš tiesų tas sviravimas nėra jau toks didžiulis. Taigi aš manau, kad kur kas svarbiau būtų nesišvaistyti leidimais, taršos leidimais. Būtent tam reikalinga politinė kontrolė, politinis reglamentavimas. Tik tuo met rinka veiks sklandžiai. Ir jeigu nustatysime tą ribinę mažiausią kainą, tuomet perviršiniai leidimai bus e, perkami ir taip toliau. Ir tai sukurs tam tikrą na, pagundą, o mes norime lankstumo ir prognozojamumo. Uh, to nori įmonės, bet na, jeigu pasikeis e, ekonominės aplinkybės ir įmonės norės tuomet maksimalios kainos, kaip tada galės dirbti rinka, kai kainos sumažėja krizės sąlygomis. Tai nėra nu, kažko, na, kažkokia tai mistika, tiesiog taip veikia rink, rinka. Nėra paklausos ir kainos nukrenta. Taigi mes turime labai atsargiai dalinti tas, tuos leidimus. Taigi turime pasitikėti rinką, pasitikėti, kad rinka viską susitvarkys. E, Marija L. da Gracia Carvalho. Paskirtoji komisarė. Moksliniai tyrimai, technologijų kūrimas, švarios energijos technologijos yra puikus, puikus ginklas kovojant su klimato, kaina, tačiau, e, klimato kaita, tačiau dabar Europa mažiau investuoja į šią sritį negu kad 80-ame dešimtmetyje. Taigi, kaip jūs ketinate pasirūpinti, kad tai būtų prioritetinės sritis, peržiūrint finansinės perspektyvas? Taip pat Europos pramonės iniciatyvos dėl saulės energijos, pažangių elektros energijos tinklų. Pagrindų programoje komisija numatė įvairias programas, kaip būtų galima mažinti CO2 emisijas miestuose, įtraukiant ir vietos valdžios institu, institucijas. Kaip galėtumėte tuos pasiūlymus apjungti? Taip pat mikro e, elektros energijos gamyba pastatams, pavyzdžiui. Ar jūs kalbate apie mokslinius tyrimus dėl pastatų šiltinimo? Uh, Aš manau, kad labai svarbu, kalbant apie finansinės perspektyvas, kaip ir anksčiau jau teigiau, labai labai svarbu, kad finansinėse perspektyvose prioritetai atitiktų politinius prioritetus. Na, negalime per ateinančius penkerius metus numatyti tokių pačių finansinių perspektyvų, kai buvo prieš ankstesnius penkerius metus. Ar tai reiškia, kad nėra naujų idėjų, naujų minčių? Turime kažką daryti kitaip. Ir aš manau, vienas ryčių, kaip jūs teisingai ir sakėte, per pastaruosius keletą metų situacija šiek tiek pasikeitė ir moksliniams tyrimams šiek tiek daugiau buvo pradėta, į mokslinius tyrimus daugiau pradėta investuoti tam tikrose valstybėse narėse tai tampa šiokių tokių prioritetų. Tačiau ilgalaikė tendencija buvo, aišku, tokia, kad investicijos į mokslinius tyrimus sumažėjo šioje srityje ir tai iš tiesų nėra išmintinga politika, jeigu norime stiprios ekonomikos. Na ir kalbant apie žemės ūkio lėšas. Turime atidėti daugiau lėšų moksliniams tyrimams, naujosiams technologijoms. Pavyzdžiui, biodujos tiesiog fantastiška, ką galima su jomis padaryti ir nereikia laukti, kol visos valstybės narės atsikratys savo blogos patirties. Kodėl nedaryti to platesnė prasme, tam, kad mūsų visų aplinka būtų švaresnė. Ir aš manau, kad yra vienas tokių gerų pavyzdžių ir aš manau, kad reikia kovoti už tai komisijoje ir jeigu po šių klausimų aš būsiu patvirtinta, tuomet aš vienas mano pirmųjų susitikimų bus su nauju kolega, mokslinio tyrimų komisaru, nes šioje srityje turėsime mes kartu padaryti didesnį įtaką šioje, šioje srityje. Sait Alkadraui iš transporto komiteto. Ačiū. Paskirtoja komisarė. Jūs akcentavote, kad labai svarbi ir svarbus yra transportas klimato diskusijose. Ir kalba eina apie didelę emisijų, didelį emisijų kiekį, didelį procentą. Bet aš manau, kad mums reikia esminių priemonių daugiau negu kad tiesiog, na, uh, pasirūpinti, kad komercinės transporto priemonės susitvarkytų savo emisijų problemą. Jūs kalbėjote apie transporto paketą ir norėčiau sužinoti, apie kokį laiko terminą jūs konkrečiai kalbate ir kokių turite idėjų, minčių, kaip būtų galima klimato ir transporto sritis e, suderinti, ar yra kažkokių konkrečių įsipareigojimų Na, dėl terminų atsakymas būtų kuo galima greičiau. Tiksliai pasakyti dar negaliu, nes reikia aptarti su kolega, transporto komisaru. Bet aš manau, kad čia yra didžiulis iššūkis, kalbant apie misijas iš transporto sektoriaus. Ir tai stabdo mūsų veiklą kitose sektoriuose, kitose srityse. Ir jeigu na, elgsimės kitaip, pavyzdžiui, geležinkelių pramonėje, tuomet reikės daugiau tikrai negu penkerių metų, gal dešimties metų, kol galiausiai pamatysime rezultatus. Taigi tai yra skubus klausimas. Anksčiau kalbėjau apie sunkvežimius, tai irgi bus viena iniciatyvų, taip pat CO2 auto, išmetamų iš automobilių. Minėjau jūrų transportą, dabar ir aviacija dar yra įtraukiama ir aš manau, kad uh, mes kartu su transporto komisaru turime me, apmastyti visą transporto sektorių, nes jos ir susijęti tuos dalykus tam, kad tai būtų protinga ir žmonių akise. Pavyzdžiui, kodėl žmonės nesinaudoja traukiniais pakankamai. ES gali pasidalinti geriausią praktiką. Na ir yra daug klausimų, daug problemų, pažiūrėjau, planavimas, kas jau yra nacionalinė kompetencija, bet aš manau, mes ES lygmenių galime geriau tiesiog skleisti geriausios praktikos pavyzdžius. Danijoje didžiulis transporto planas buvo parengtas praeitais metais, kai pirmąjį kartą, nors tas na, investicinis planas numatytas iki 22 metų, mes pirmąjį kartą suradome būdų, kaip būtų galima investuoti daugiausia į viešai transportą per elektrifikaciją ir kitas priemonės, kai būtų galima efektyviau pasirūpinti šiuo sektoriumi. Taigi reikalinga nustatyti standartus. Ačiū už atsakymą. Norėčiau paliesti dar vieną aspektą su to susijusį. Transporto sektorėje jau eilę metų mes diskutuojame kainų klausimą bandome keisti elgsenos pavyzdžius per kainas. Įtraukime į biudžetą išorės kaštus ir taip toliau. Na ir CO2 yra iš, išorės kaštas. Ir mano klausimas būtų štai koks. Ar jūs pritarėte šiai savokai, šiam principui, kai transporto sektorėje yra į biudžetą įtraukiami išorės kaštai? Ir kokiomis priemonėmis būtų galima tą pasiekti veiksmingiausiai? Pritariu šią idėją ir manau, kad svarbu, kad tą galimybę pasinaudotumėme, nes kalba eina apie mokesčius, ekonominius dalykus ir valstybės narės turės pažiūrėti, kaip jos gali naudotis tuo metodu. Tačiau įtraukti išorės kaštus yra na, labai gera priemonė. Ir šioje srityje reikia aiškiai žmonėms parodyti, kad tam tikrų dienos metu būtų geriau, tarkim, pasinaudoti vieną ar kitą transporto priemonę, tai būtų pigiau ir taip toliau. Aišku, kovojant ir su grūšių, automobilių grūšių problema. Tam, kad viešasis transportas, kad keliai būtų apkraunami maksimaliai tik tai vieną ar dvi valandas per, per parą. Na ir aišku, turime surasti būdų, kaip už tos visus dalykus sumokėti. Ačiū, dabar perėjom prie penktojo klausimų rato ir Jensas rodė. Pone Koni Hilgo, aš galiu tiesiai kreiptis. Čia jau vyko daug klausimų šią savaitę Ir šiaip iš tikrųjų aš tikiuosi, kad e, šiaip jau mūsų, tas, skir, mūsų skiriamus taškus atsinešit į komisiją, kadangi jums jų reikės. Bet dabar aš mastau apie energetiką. Filosofija, filosofijos mūsų pagrindai panašus, Antai mokslinių tyrimų e, komisarė Kvin sakė, kad neperkels ne kronos, ne, ne euro iš e, branduoliniai e, energijai skirtų tyrinėjimų. Tai klausimas yra toks, kaip įtikinsit kolegas, kad reikia vis dėlto perkelti lėšas ir, ir savotiškas galės iš jų sričių į savo kryptį, savo sritį. Ar turi tam tikrų strateginių priemonių, kurias galėtumėt pateikti savo viršininkui Baroso, kad pasiektume tai? Atsakymas. Pirmiausia, ačiū už gražius žodžius. Taip, žinau, kad reikia kautis ir šiuo atveju kautis. Aš suvokiu, kad tai nebus lengva Na, o vien, iš tikrųjų, jeigu dabar aš eisiu, sakysiu, savo klimato kaitos prioritetais, tuo tarpu, kai kolegos turės kitų prioritetų, tai suprantama sunku. Tačiau iš tikrųjų turiu pasakyti, kad komisijos, visos komisijos darbas, penkerių metų darbas bus matuojamas, vertinamas taip pat pagal mūsų nusistatytus prioritetus ir pasiektus rezultatus. aš manyčiau, bus galima pateikti argumentų, taip pat tiems komisijos nariams, kurie atsako už inovacijas mokslinį tyrimą, už pramonę, už užimtumą ir, ir įtikinti juos būsimą, būsimą naudą. Aš suprantama, aš suprantama, suvoksiu taip pat ir jų ketinimus, jų prioritetus. Uh, ir kita vertus reikės šiaip jau ir numatyti išteklius tam, kad bus galima parengti gerus argumentus ir įtikinti e, kolegas būtent savo idėjų būsimų, būsimą naudą. Labai ačiū už atsakymą. Toliau, ponia E, toliau žodį suteiksiu poniai Judit Merkys. Pone Hedegau, per Kopenhagos susitikimą nepasiekta rezultatų, kokių mes visi norėjom, taip pat ir jūs. Jūs paminėjot Europos kalbėjimą vienu balsu, to būtinumą Tačiau ar, ar galiu laikyti, kad jūs šiaip jau įsipareigosit ir stengsite įtikinti komisiją, tarybą ir mus, kad reikėtų pereiti nuo e, būtent e, aplinkosaugos klimato kaitos klausimus padaryti ne e, bendros kompetencijos sritimi, bet šiaip jau bendrijos kompetencijos sritimi. Atsakymas. Uh, Labai svarbu, kad ES būtų kaip viena blokas, vienas dėrybininkas. Ir tą numato taip pat Lisabonos sutartis. Aš aiškiai pasakysiu, dabar jau šiandien rytoj Sevilijoje vyksta neformalus aplinkosaugos, neformali aplinkosaugos taryba. E, ir labai svarbu priminti, kas buvo jaučiama per Kopenhagos susitikimą. Be to aš prisimenu neformalę Europos vadovų tarybą, ten irgi buvo proga aptarti šitą klausimą. Suprantu, kad nelengva šiaip jau nuspręsti, kas turėtų ką daryti. Bet kita vertus, piliečiai prabėgus daugeliui metų, kai mes tiek daug kalbėjom apie institucinius klausimus, dabar piliečiai tikrai norėtų, kad Europa veiktų bendromis jėgomis. Ir iš tikrųjų aš apie tai kalbėsiu taryboje, kai tik tai bus proga, apie tai kalbėsiu komisijoje, nes tas klausimas labai rūpi ir mūsų komisijos pirmininkui po būtent tų pamokų Kopenhagos. Dabar kasgi kalbės per įvykį sausio 31 dieną, ar ES, ar valstybės narė? pris, įsipareigojimai ar visų valstybių narių ar, ar ES lygių? Atsakymas. Kaip suprantu, šis klausimas Koreperui e, bus pateiktas ateinančią savaitę. Ir kiek aš žinau, valstybės narės į tai žiūrė, išdėsti skirtingą požiūrį. Ir manyčiau būtų logiška, kad ES pateiktų susitarusi vieną skaičių, kaip panašiai buvo dėl Kijoto. Ir be abejo, gali, jeigu pageidaus atskiros šalis, galės pateikti savo skaičius. Bet labai svarbu tą e, šiaip jau skaičių jau turėti dar prieš vasario mėnesį. Taip, aš paplojau, kadangi aš sutinku su tuo, ką jūs pasakėt. One, think... Uh, Buvau vienintelis, tačiau manyčiau, kad ir kolegos turbūt galėtų pritarti išdėstytai e, jūsų pozicijai. Na ir toliau Janikas Žadu. Pone paskirtoji komisijos narė, jūs paminėjot e, nuomonių įvairovę Europos, Sąjungos, Europos Sąjungoje. E, ir Tačiau klausimas toks, kaip jūs tvarkysit nuomonių išsiskirimą komisijoje? Nes kartais e, jūs, e, paminėdama 30 procentų tikslą, truputį miglotai apie tai kalbėjot, kadangi sakėt, kad Europa turi prisimti lyderės vaidmenį, nes Kinijoje pokyčių vyksta, JAV, bet kita vertus. E, bet kita vertus vėlgi labai svarbu suteikti šitam klausimui perspektyvą. Na ir dabar klausimas toks, kaip e, jūs vis dėlto savo tar, tarnybose e, pasirūpinsit, e, kad būtų skatinama energijos veiksmingumo klausimai, nes vėlgi jūs šiaip jau minėjot to, ar, ar jūs nu, nustat, e, stengsintės pramušti šiaip jau tokius e, būtent e, energijos efektyvumo tiks, tikslus, antai 20 procentų tikslus, tų tikslų yra ir daugiau, kaip e, juridiškai saistomus. Atsakymas. Taip, mes turim saistomus tikslus susijusius su atsinaujinamaisiais energijos šaltiniais ir kartu turim panašus tikslas bus ir energijos veiksmingumui nustatytas. Bet kita vertus, Bet kita vertus, e, mes neturėtume kiekvienu atveju nustatinėti saistomų tikslų. Aš žinau, kad e, aptarinėjant klimato ir energetikos paketo klausimus apie tai buvo labai daug kalbama. Aš tikrai negaišiu laiko dar kartą kartuodama argumentus pasakytus per diskusijas. Na, o aš nemanyčiau, kad aš būčiau prieštaravusi pati sam, savo, kai minėjau, 30 procentų tikslą. Aš pasisakau, kad ES prisijimtų šitą tikslą. Tačiau įžanginėje kalboje pasakiau, kad dabar žvelgiant į tai, kas pasiekta Kopenhagoje, nebuvo sutarta dėl 30 procentų tikslo. Tad dabar, galima pasakyti, geriau tada numatyti 20 procentų tam, kad po to būtų galima įvertinti ir pažiūrėti, ar nebūtų galima išsiderėti didesnio procento iš kitų E, šalių. Jeigu ES būtų turėjusi e, kitokią strategiją prieš Kopenhagos susitikimą, tai tikrai būtų galbūt e, bu, bu, ger, būtų buvę geriau turėti štai tokį tą 20 procentų tikslą. būtent tas argumentas buvo pasakytas per Europos vadovų tarybą ir e, aplinkosaugos tarybą. Mes neturėtume e, šiaip jau e, iš tikrųjų. Mes ir gali būti pavojus, kad nepavyks dėl to susitarti dėl 30 pavojų, procentų. Pone pirmininkė, E, Europos Sąjunga vadovau, e, tai yra pirmauja pasaulyje, turint galvoje CO2 iš, išmetalus ir panašiai. Dabar mes sumažinom tuos išmetalus 6 procentais, o dabar jau kalbam apie 30 procentų tikslą. 15 ES valstybių narių vis dėlto nepavyko uh, E, laikytis nusistatytų įsipareigojimų, teršalų sumažinimo įsipareigojimų. Tad klausimas būtų toks. Ar e, iš tikrųjų kiek realistiška būtų reikalauti, kad visos valstybės narės turėtų, turėtų įgyvendinti e, įsipareigojimus, bet to reikėtų atsižvelgti į naujasias ES valstybės narės, kurios šiaip jau turėjo įveikti daug komunistinės praeities tam tikrų sunkumų. Tad ar čia tikrai neužkraunama per didelė našta tokioms neturtingiausioms ES šalims ir ar jūs šiaip jau ketinat e, apie tai mąstyti? Atsakymas. Nesu tikra iki galo, ar supratau jūsų klausimą. Tačiau atsakysiu už tai, kaip mes priemėm klimato kaitos ir energetikos e, paketą. Kai kurie pageidavo 100 procentų pardavimo aukcionuose, kiti mažes, mažiau. Na ir mes pasiekėm kompromisinį susitarimą. Tai yra, kad valstybėms narėms bus kompensuojama laisvais leidimais. Bet dabar žiūrint į ateitį, kai mastom apie naujų jėgainių statybą, tai mes turim numatyti vienodas sąlygas visiems, nes priešingų atveju kils grėsmė, kad jėgainė staiga bus statoma toje valstybėje narėje, kurioje leidimai bus e, išduodami nemokamai. Aš tikrai manyčiau, kad tokia padėtis būtų pate, pateisinama. Pone Lichtenberger. Frau Hedegard, ich finde es, dass... Pone Hedegard, mane labai padrasina jūsų mintis apie prioritetus, kad ne, transportą reikėtų įtraukti į jūsų veiklą ir atsižvelgiant į transporto augimo tempus, tai jis iš tikrųjų gali panakinti visą pažangą, kuri pasiekta kitose sektoriuose, reikia į tai atkreipti dėmesį kalbame apie labai galingą lobistų organizaciją, kai kalbame apie transportą, apie aviaciją. Pavyzdžiui, apie reikalavimus taikyti išlygas žybalų ir panašiai. Man atrodo, susidursime su problemomis ir tenai. Kur matote strateginių galimybių pasiekti pažangos transporto sektoriuje? Ar manote, kad kad kažkas panašaus į Alpių konvenciją, kur e, savireguliuojantis mechanizmas galėtų būti panaudotas įgyvendinant aplinkos apsaugos politiką. Turiu pasakyti, kad besirengdama šiems klausimams aš nepasakiau Alpių konvencijos ir negalėčiau kalbėti apie tai, ne, nežinau visų detalių. Tačiau pritariu, kad E, lobizmo painėjimas čia yra labai svarbus. Pavyzdžiui, bandant sukurti emisijų tikslus automobiliams, mes susidūrime su labai stipriu lobimizmu. Ir kartais, kai politikas turi padaryti tai, kas yra teisinga, jau matau iš tų laiškų, kad gauni kaip ir paskirtasis komisaras jau, kad susiduri su dideliu verslu, galingu verslu. Ir Aš sakau, kad aš visą laiką klausausi žmonių, jų argumentų, tačiau aš manau, kad daug įdomiau pasiklausyti lobistų, kurie pasiūlo alternatyvas, kad jie patys kažką pasiūlytų kaip atsakymą, o ne siūlytų, kad kažkas kitas išspręstų problemas. Ir žinoma, kad e, net ir iš mažos Danijos karalystės matosi, kad lobistai yra didelė organizacija. Na, iš tikrųjų verta pas, paskaityti Alpių konvenciją, ten yra daug įdomių dalykų, kurias galima pritaikyti kitose srityse. Perėdame prie paskutinėje šeštojo klausimų raundo ir antrą kartą ponas Kalhan. Ačiū pirmininkė. Jeigu jūs būsite patvirtinta kaip komisarė, vienas iš e, pri privilegijų, tai yra vairuotojas automobiliu. Ar pasinaudosite tokią privilegiją ir kokį automobilį pasirinksite savo, e, kaip savo transporto priemonę? Jeigu jis, kai esi paskirtasis e, komisaras, pirmiausia, turi išlaikyti šį trijų valandų egzaminą. Ir aš atidėjau visas mintis apie automobilius ir panašius dalykus vėlesniam laikui. Kaip klimato energetikos ministrė ir aplinkosaugos ministrė, aš buvo pasirinkusi našiausią energetikos prasme automobilį, kuris būtų pakankamai didelis. Taip pat ir tai yra natūralu ir man atrodo labai svarbu, kad visi mes, kurie laikome skirtingų, užimame skirtingas pareigas, kad turime įrodyti piliečiams ne tik savo kalbomis, bet ir savo elgesiu, savo sąmoningų elgesiu kasdienėme gyvenime maniau, kad jūs išvengsite klausimą. Nu, aš duosiu kitą šansą. Ar pasirinksite europinį automobilį, elektrinį, e, biokūrų varomą automobilį, ar kai buvote Danų ministrė, kokį automobilį tada buvote pasirinkusi? Bandote mesti man iššūkį, kad aš ką nors e, pasakyčiau apie vieną ar kitą gamintoją. Aš esu iš Danijos, kuri negamina automobilių. Taigi, aš galiu pasakyti, kad nepasirinksiu daniško automobilio. Tačiau aš pasirinksiu našiausią automobilį CO2 prasme ir energetikos prasme. Ir pamatysime, kas laimės. Galbūt koks mėnuo, kokį mėnesį tai užtruks, bet vis tiek lauksime rezultato. Turiu kitą jums idėją atstumas tarp komisijos ir parlamento nėra toks didelis, kaip, de, kaip e, e, jeigu pasirinktumėte dviratį, aš prisijungčiau prie jūsų pirmam apsilankimui parlamente. Kopenhagoje aš gyvenu už 9 km nuo darbo ir kiek galėdama dažniau važiuodavau dviračių. Ir Danai tai žinotų. Ne dėl to, kad jis draugiškas klimatui, bet dėl to, kad yra ir geras būdas uh, iš, išblaivyti galvą rytais ir vakarais. Ir nors e, žinau, kad e, Bruselėje nėra tiek daug e, dviračių kiek Kopenhagoje, tačiau aš mielai pasirinkčiau dviratį. Na, o mano vyras man padovanojo dviratininko šalmą kalėdoms, taigi galbūt ir Bruselėje bus galima jį panaudoti. Galiu Jums pasakyti, E, Bruselis yra daug patogesnis dviračių negu kartais atrodo. Taigi pabandykite. Ponas Aikut, aš pritariu, kad mums reikia iki metų pabaigos Meksikoje sutarti dėl teisiškai saistančio sustarimo ir reikia kalbėti vienu balsu ir atgauti tą vadovaujantį vaidmenį. Ir aš šiek tiek nusivyliau dėl jūsų atsakymo, kad nesieksite 30 procentų rezultato, nes jūsų tarsi 30 procentų tikslas yra su išnaša. Tačiau pranėję kalboje kalbėjote apie svarbiausią tikslą, tai yra susijęti ES ir JAV ETS. Tačiau jau Kopenhagoje buvo aišku, kad vien tik tai žvelgti į JAV iš ES pusę gali atvesti į aklavietę dėrybose. Taigi, kaip jūs ketinate per ateinančius metus jungtinių tautų procese sukurti koaliciją su Brazilija, Pietų Afrika, Australija, kurie nori e, saistančių tikslų e, ir sustarimo iki metų pabaigos. apie šio mėnesio pabaigą aš sakiau, kad aš neturėsiu jokios pozicijos, aš nesu jau Danijos ministrė, Aš nesu komisarė iki to laiko, taigi aš negalėsiu e, tarti kažkokio tai lemiamą žodžio, tačiau aš manau, kad tikėtina, kad bus sutarta dėl 20 procentų su sąlygomis e, siekiant 30 procentų. Tai yra realistiška ir tai yra daug geriau negu kad sakyti, kad galbūt reikėtų siekti 25 procentų ar laikytis 20 procentų tikslo tą valstybės narės yra sakiusios neseniai šiuo klausimu, kiek jau man žinoma bent. Aš tikiuosi, kad iki susitikimo Meksikoje mes galėsime pasiekti 30 procentų tikslo ir tai, kad turime dviejų laipsnių tikslą, tai Europa negalės siekti 30 procentų, jeigu neprisidės kitos šalis. Jeigu mes to nedarysime, mes nepasieksime dviejų laipsnių Celsijaus tikslo. Taigi mes sakome, kad jeigu yra A, tai turi būti ir B ir reikia pasakyti, kad yra C tikslas. Jeigu negalima sakyti žmonėms, kad mes sieksime dviejų laipsnių tikslo ir nevykdyti tų užsibrieštų tikslų. Dėl jungtinių tautų proceso aš žinau, kad bus problemų, bus argumentų, kad viskas yra per daug sudėtingas, per daug sudėtinga, galbūt reikia to jungtinių tautų proceso atsisakyti, atsisakyti. Ne, aš nemanau. Jeigu po kelių metų negalėsime pasiekti rezultatų, tai bus blogai. Yra įvairių būdų veikti. Lankstus mechanizmai, nacionaliai pristaikymo planai jau sukurti. Technologiniai pagrindinai, jau žinoma, kokie yra elementai būtų per daug išvaistyta laiko ir mano laikas jau baigėsi, aš detaliau apie tai kalbėti negaliu, tačiau aš tikrųjų manau, kad labai svarbu, kad ES nepadarytų išvados, kad reikia atsisakyti jungtinių tautų proceso. Tokia išvada būtų per lengva. Ir tuomet mes amžinai dar daug laiko turėtume skirti tam, kas jau yra pasiekta. Vėl iš naujo pasiekti. Aš iš tikrųjų jums pritariu, kad reikia pritarti jungtinių tautų procesui šiais metais. Tačiau dabar Kopenhagos sutarimas, e, kur įsipareigojame peržiūrėti tikslus, kaip užtikrinsime, kad nebūtų iš besvystančio e, ir išsivyščio pasaulio dvigubos apskaitos ir kad e, kai pateikiamas nacionaliniai tikslai, kad nebus įtrauktas dviguba apskaita. Labai svarbu išvengti tokios dvigubos apskaitos. Ir būtent besivystančiams šalims tai rūpi. Jos sakyti, kad puiku, lankstusis mechanizmas yra, bet sakysime, kad e, pigiausia veiksmai mažinant CO2 emisijas jau yra panaudoti, o po to ir mes turėsime kažkokiu būdu pateikti rezultatus pagal savo vidaus veiksmus. Kaip tai dėrės? Manau, kad tai yra vienas iš labai svarbių klausimų, kur e, atsakymą turi rasti ekspertai. Nes besvysnačios šalis yra labai, labai jautriai reaguoja į tai, jos nenori, kad įvairiausi auditoriai atvykę sakytų jiems, ką reikia daryti. Taigi šis dvigubos apskaitos klausimas yra techniškai labai sudėtingas, taip pat ir miškininkystėje. Taigi, jeigu mes sustarsime Meksikoje, tai reikės techninių būdų išspręsti iki tol, kol Kyoto laikotarpis pasieks pabaigą 12 metais. So it's fine to support the UN. Uh... Iš tikrųjų, jungtinė tautas reikia paremti, tačiau reikia, kad beveik 300 valstybių susitartų, pasiektų konsensuso. Sunku tikėtis, kad tai įvyks Meksikoje. Ar yra kažkoks papildomas planas? Jeigu būtų susitarta, tai tikriausiai Sudanas nedalyvautų tame susitarime. Bet tikrai nerealu tikėtis, kad na, 92 valstybės pritartų. Ar kad 192 valstybės patartų. Frederik Vys. Ačiū, ponė pirmininkė, paskirtoji komisijos narė. Sunkumai, e, kurie mus ištikė, kad daugelis kalbėjo, vėlgi, reiškia labai įvairias nuomonės. Na, o jūsų e, kompetencijos sritis jums numatyta. Čia po, jau paminėjo ponas Jens Rodė. E, taip, matėm, kokia jūs buvot užsiengažavusi e, be visą kitą aplinkosaugos klausimais. Jūs jau atsakėt į daugybę klausimų, kuriuos aš ketinau pati pateikti. Na, o šiaip jau aš sutinku, su, suprantu, kad jūsų kompetencijos rytis tai yra tarp valstybinė, e, kai, klimato kaita, tarp valstybiniai klausimai. Tad čia daugiau, aš įsivaizduoju, jūsų lauks nuolatinė kova. Ir klausimas, buvo e, tok, klausimas būtų toks, jūs paminėjot kitus stambius e, veikėjus kaip Obama ir, ir kitus. Atsiprašau, neatsakiau, neišgirdau paskutinės jūsų klausimo dalies. Atsiprašau, aš labai greitai kalbėjau, atsiprašau už tai. Kaip jūs ketinat kalbėtis su Kinija ir JAV svarbiausiais veikėjais? Kaip jūs ketinsit pateikti jiems mūsų reikalavimus ir, ir būtent kaip derinsit klausimus su Barosu? Uh, Manau, kad savo darbe aš tikrai remsiuosi sukaupta patirtimi dirbant su e, skirtingų šalių delegacijomis. Pavyzdžiui, Kinijos ministras, dirbantis vyriausybėje, yra atsakingas už tai, mes su juo daug labai bendravome. Ir mes, man atrodo, kad 2009 metų, jeigu aš su juo buvau susitikusi dešimtį kartų, aš be abejo e, pažįstu daugelį žmonių dirbančių tose šalyse ir aš stengsiuosi vaidinti kiek įmanoma svarbesnį, takingesnį vaidmenį Europos komisijos vardu rengintis Meksikos susitikimui. Žinau, kad laukia daugybė iššūkių ir ar iškyla kažkokių atskirų problemų su besivysančiamis valstybėmis, nemanau. E, prisiminkime e, G77 šalių grupė ir Sudaną ir kaip ten tvarkoma viskas. Manau, kad Europa turi sustiprinti savo pastangas. E, Afrikos žemynė taip pat mažų salose esančių valstybių atžvilgių ir nustatyti aiškius prioritetus. Ačiū. E, aš matau, kad e, paskirtoji komisija tikrai puikiai e, komunikatorė, taip pat tai pasireiškė per Kopenhagos susitikimą. Ir iš tikrųjų šiaip jau norėčiau paklausti, kaip jūs užtikrinsit kad e, testinumą būtent piliečių dalyvavimo e, nustatant tam tikrus prioritetus ir, ir visose šituose projektuose e, testinumą. Atsižvelgiant taip pat į Eurobarometro statistinius duomenis. Manau, kad tai labai geras klausimas, nes dėl viso e, žiniasklaidos dėmesio pasirengimui, Kopenhagos susitikimui. Žmonės labai daug skaitė apie tai, kad vyksta klimato kaita ir man atrodo, kad visuomenė daug daugiau apie tai žino nei prieš 4-5 metus. Visi apie tai galvoja ir reikia išlaikyti tą suinteresuotumą. Ir galbūt ekonominė krizė taip pat e, padėjo atkreipti žmonių dėmesį į tai, kad galbūt netinkamai naudojami gamtos ištekliai, netinkamai elgiamasi su aplinka. Ir manau, kad informacija jau pasiekė žmonės. Tačiau mums, dirbantiems Europos sistemoje, nesvarbu kokiu lygmeniu, tenka labai rimta užduotis aiškiai ir garsiai apie tai kalbėti teikti tą informaciją piliečiams. Remiantis Eurobarometro ir kitų e, agentūrų duomenimis, būtent šioje srityje žmonės tikisi iš ES, kad ji bus aktyvi ir kad ji už, pasieks pokyčių šioje srityje. Ir reikia apie tai mokėti informuoti piliečius. Ačiū. O, a, Savesland užduoda kitą klausimą. Ačiū, aš esu čia su keliomis išimtimis visi jūsų pas, viską, ką jūs šiandien pasakėte, yra pozityvu. Tačiau, jeigu dirbsite komisijoje, neužteks vien tik tai žodžių, reikės praktiškai kai ką įgyvendinti, užtikrinti, kad E, būtų patvirtinti ir įgyventinti teisės aktai. Taigi aš pasigendu šiek tiek tokios informacijos iš jūsų. Jūs ne, ne, nepapasakojate, ką konkrečiai ketinate daryti, kai e, pradėsite dirbti komisijos nare. Taigi prieš baigiantis klausimui noriu paklausti jūsų, kokį konkretų teisės aktą, pasiūlymą dėl teisės akto jūs iškart patiksite, jeigu tik būsite paskirta į šį postą man atrodo, aš labai aiškiai ir garsiai pasakiau, kad klimato ir transporto pasiūlymų paketą noriu teikti. Tai nėra nereikšmingas pasiūlymas, tai yra svarbus pasiūlymas. Ir tai ir parodytų, ką reikštų klimato aspekto integravimas. Taip pat kalbėjau apie mokslinius tyrimus, e, mokslinių tyrimų prioritetizavimą finansinėje perspektyvoje. Vėlgi tai nėra paprasta tai reiškia nemažą politinę užduotį. Bus daugybė iniciatyvų susijusių su klimato ir energetikos paketu ir apivartinių taišos leidimų sistema, piknaudžiavimas ją. E, tai, tai bus konkrečios iniciatyvos, kurios jau yra rengiamos šiais metais reikėtų peržiūrėti automobilių sektorių ir išsiaiškinti, ar automobilių pramonė yra pakankamai pažengusi. Taigi tai yra konkrečios rytis. Tačiau noriu pasakyti štai ką. Aš neturiu daugybės pasiūlymų. Mm, didžio, did, nemaža mano darbo dalis bus darbas su jumis, bandymai surinkti pasiūlymus ir išsiaiškinti, kokį kitą žingsnį reikia žengti. Tai nelengvas uždavinys. Tai yra gana sunki užduotis, bet tikiuosi, kad rezultatai, kurių pavyks pasiekti, bus įgyvendinami ir tai nebūtinai bus teisės aktų pasiūlymai iš manęs, galbūt tai bus mano kolegų pasiūlymai. <clears throat> Ačiū už atsakymą. Apie automobilių pramonę kalbėti nėra sunku, ypač jeigu atstovaujate šalį, kuri neturi savo automobilių pramonės pramonės sektorius, prekių pervežimas yra svarbus klausimai. Kokias konkrečias priemonės rengėte siūlyti, pavyzdžiui, sprendžiant krovinių pervežimą? And, uh, and, uh... Bus teikiamas pasiūlymas dėl uh, vilkikų. Ir kalbant apie reglamentą dėl automobilių, jį būtinai reikia peržiūrėti, nes prisimenu, kad dirbdama ministre dalyvavau labai sudėtingose diskusijose tuo klausimu. Pramonės atstovai dažnai protestuoja ir teigia, kad bus neįmanoma, bus labai sunku, tačiau kai kažkas kai tas žingsnis yra jau žengiamas, dažnai pramonė dirba daug sparčiau, nei, nei jie prognozavo ar tikėjosi ir ypač kai patvirtinami platesnio užmojo e, sprendimai. Taigi taip ir reikia eiti, nes būtent šioje srityje technologinė pažanga yra labai sparti. Peter Lyze. Peter Lyze. Ačiū, ponė pirmininkė. Paskaitoji komisarė, Frederika Rys teigė, kad nėra labai paranku kalbėti paskutinę, bet gal ir, gal taip ir nėra, nes galima tiesiog apibendrinti tas visas diskusijas. Ir jūs per klausimus pateikėte apčiuopiamų atsakymų, kalbant apie emisijas e, įvairias, e, įvairias transporto priemonėse, tačiau mes e, nesame pasiekę susitarimo šioje srityje ir aš tikiuosi, kad jūs pasieksite pažangos. Na ir jeigu yra kalbančiųjų apie Kopenhagos nesėkmę, ta nesėkmė tikrai nepriklausė nuo jūsų iš Danijos pusė, pusės, aš manau, kad nuo premjero. Mano klausimas susijęs su bendradarbiavimu su parlamentu kiek reikšmės jūs skiriate 225 sutarties straipsnių gyvendinimui. Jeigu komisija pateiks pasiūlymų, teisėkuros pasiūlymų, ar jūs ketinate daryti įtaką Barosui ir kitiems kolegoms tam, kad būtų pateikiama ir parlamento parama. Taip pat kitose srityse ar ketinate teikti pasiūlymus visai komisarų kolegijai? Ačiū, ponė Pieterlyzė. Jūs, kaip ir aš puikiai žinote, kad yra pagrindų susitarimas, dėl kurio reiks iš naujo dėrėtis tarp parlamento ir komisijos pirmininko, taigi aš negaliu labai konkrečiai apie tai kalbėti ir tik tai norėčiau pasitelkti savo patirtį Danijos parlamente. Mano patirtis yra štai kokia. Dažnai yra didžiulis privalumas dirbti artimai su parlamentu. Ne tuomet, kai yra teisės aktas, kurį norima priimti, bet prieš dar siūlant tą teisės aktą. Ir jeigu aš tapsiu komisarė atsakinga už klimato veiksmus, tuomet aš norėčiau dirbti labai artimai su jumis ir norėčiau tą daryti dažnai neoficialiai, nes kartais per falaus stalo diskusijas, įtraukiant įvairius veikėjus, parlamentarus taip pat galima su pateikti daug įdomių idėjų ir tuomet, aišku, ta galutinė kokybė būtų kur kas geresnė. Taigi aš mielai išklausyčiau parlamento pasiūlymų. Na, yra bendra politika, pagal kurią yra pasiskirstoma darbo našta tarp parlamento ir komisijos ir aš laikysiuosi tų, tų taisyklių, tačiau tikiuosi labai konstruktyvių idėjų ir ankstyvoje mūsų diskusijų pradžioje. Dėkoju. Dėkoju bendrai jūs kaip ir prisimėte įsipareigojimą, bet aš norėčiau užduoti tokį konkretų klausimą. Tarp institucinis susitarimas yra tas, dėl kurio dabar derasi ponas Baroso, tačiau vyksta diskusijų tarp paskirtųjų komisarų ir pono Baroso. Ir aš norėčiau jūs padrasinti, atsižvelgti į tai, kad mes daug dėmesio tam skiriame ir norėčiau jūsų paklausti, paklausti jeigu dabar esate paskirtojo komisarė ir neoficialiai ar jūs kalba, kal, kalbėsite su parlamentu pagal kvalifikuotosios, pagal bendrą sprendimo prieimimo procedūrą ir atsižvelgsite į tuos pasiūlymus, nors turite teisę to ir nedaryti. Taip, ir aš manau, aš manau, kad dabar su Lisabono sutartimi yra visiškai aišku, kad dirbame vienodų pagrindų. Ir taryba, ir parlamentas daug, daugeliu atveju dirba tuo pačiu pagrindu ir uh, reikia pasinaudoti abiems šalims iš tos sistemo, ta sistema. Ir visas europinis projektas, aš manau, gautų daug naudos, jeigu mes būtumėme labiau matomi ir spręstume tuos klausimus, kurie aktualų, aktualiausi žmonėms. Dėl to ir turime dirbti kartu, nes jūs esate Europos piliečių atstovai. Kolegos, baigiame klausimų, paskutinį klausimų raundą. Norėčiau padėkoti aplinkosaugos, pramonės ir transporto komitetų kolegoms už užduotus klausimus ir, aišku, norėčiau padėkoti ponė Hedegard už visus atsakymus. Pradžioje teigiate, kad klimato apsauga yra susijusi su tam tikra linksmybė. Nes, na, reikia linksmai taip dirbti šioje srityje. Ir matome, kad tūkstančiai žmonių įdeda daug energijos ir entuzijazmo į šią sritį. Yra bandoma, na, netgi atskirų pastatų lygmenių kažkaip kažko pasiekti. Ir jeigu ta, ta, ta veikla išsiplėstų platesnių mastų, mes pasiektumėme gerų rezultatų. Aš manau, kad mūsų klausimai buvo gan linksmi, gal įdo, gan įdomus, vertingi. Mes palėtėme labai daug klausimų šiuose klausimuose. Ir man nereikėjo mojuoti plaktuku. Taigi buvo iš tiesų puikia patirtis ir norėčiau padėkoti visiems ir mm, ypatingai komisariai, kuri irgi laikėsi kalbėjimui skirto laiko. Ir aš žinau, kad na, jums reiks ryšto pasiaukojimo tam, kad patrauktumėte žmonės į savo pusę, reiks labai to, tokio tvirto stuburo, nes nėra lengva būti atsakingai už tokį horizontalų klausimą. Ir aš manau, kad jūs esate absoliučiai pasiruošusi šiam darbui atlikti. Vyks neoficialus aplinkosaugos energetikos ministrų susitikimas. Ir nepaisant visų linksmybių, reikia padaryti vieną dar dal, rimtą dalyką, tai ko nepavyko padaryti Kopenhagoje. Iki sausio 31 dienos jungtinių tautų nariai svarstys pasiūlymus ir to nepakanka, nepakanka dviejų, proc, dviejų laipsnių sumažinimo, reikia trijų, keturių laipsnių temperatūros sumažinimo, taigi daug reiks atlikti darbo, daugiau ne, uh, negu kad įsivaizduojame ir jeigu norime būti sėkmingi, tuomet turime siekti ambicingo ir vaisingo bendradarbiavimo su jumis, jeigu būsite paskirta komisare. Dabar jums apibendinanti žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už labai gerus klausimus, konstruktyvę darbo atmosferą. Tai yra ilgiausias žodinis egzaminas, kurį bandžiau laikyti, bet, na, tai ties geras parengiamasis darbas, leidžiantis susitelkti ties e, portfelio sritimis. Ir aš dabar labai trumpai e, keletą žodžių tarsiu, nes jau šiandien palėtėme matyti visas temas ir kaip jūs matėte, aš tikrai tikiu, kad klimato kaita yra mūsų kartos iššūkis, turime daug problemų, iššūkių, jas aptarėme šį rytą ir akivaizdu, kad nebus lengva kovoti su klimato kaita. Tai nėra, nėra koks tai lengvas pasivaikščiojimas, yra, yra ribų nustatymas, standartų, anglės nutekėjimo ir įvairūs sudėtingi klausimai. Tačiau jeigu pasaulis dviejos veikti, tuo tuo brangiau bus, brangia, brangesnė ir žiūresnė ta kova su klimato kaita bus ir tuo kardinaliau pasikeis mūsų gyvensena. O mes norime, kad e, galėtumėm užtikrinti geresnę ateitį savo vaikams ir kitoms kartoms. Ir tai nėra koks tai skubotas darbas, bet jeigu mes pasi, pasitelksime žmonių sugebėjimą keisti technologijas, keisti praktiką, tuomet tą ir, to ir pasieksime. Tai yra tas pasaulio regionas, kuris įtikinamiausiai dirba šioje srityje ir tą turės daryti per ateinančius penkerius metus. Būtent jeigu taip tas regionas tą ir darys, tai jisai gaus daugiausia naudos ekonominę ir politinę prasme. Tai yra ne tik tai, ką mes turime padaryti, bet tai, kas mums yra ir naudinga. Uh, Europa turi užimti lyderio vaidmenį, tikiuosi, kad taip ir bus. Ir tikrai galima daug naudos gauti iš energijos nepriklausomumo, energetinio nepriklausomumo ir energetinio saugumo. Ir aš tikiuosi, kad mes rasime tokių sprendimų, kurie bus naudingi keliais parametrais. Klimatas, energijos, energetinis saugumas, darbo vietų kūrimas. Tokia turėtų būti mūsų vizija, nes tai yra veiksmingiausias darbo metodas. Taigi dėl to turime patraukti ir kitas pasaulio valstybės. Tam reikalingos tartautinės dėrybos ir Kopenhagoje buvo žengti e, svarbų žingsniai, tačiau, kaip girdėjome šį rytą, dar reiks naiti nemažai kelio. Ir neturime atsisakyti jungtinių tautų. Būtų per lengva, tą, būtų per paprasta tą padaryti. Mes turime bandyti pasiekti tarptautinio sandorio ir, aišku, reikia daryti spaudimą, reikia sąmoninti piliečius Ir manau, kad vienas geriausių būdų to pasiekti yra parodyti gerus pavyzdžius, parodyti, kad galima klestėti tą darant, parodyti geros, gerus verslo pavyzdžius. Ir aš manau, kad e, mūsų vaidmuo čia yra labai reikšmingas. Penkeri metai, šie penkeri metai bus labai svarbus. Noriu dirbti su jumis tam, kad būtų įtvirtinti tie pokyčiai, kurių nusipelnė Europa ir pasaulis, ir visi mūsų piliečiai iš mūsų tikisi tų pokyčių. Jeigu būsiu komisarė atsakinga už klimato veiksmus, aš tikrai ketinu tų veiksmų ryštingai imtis per ateinančius penkerius metus. Ačiū. So, Mr. Vegaard, thank you for this message and uh, Ačiū ponė Hedegard, už šį pasisakymą. Klausimai baigti. Koordinatoriai susitinka 12.30 1G2 salėje galtiniam vertinimui.